Kolleginnen und Kollegen, ich bitte. Mėly kolegos, prašau sėstis vietas. Truputį vėluojame. Darau prielaidą, kad mūsų darbo tvarkė patvirtinta ar ne, ar jie kas nors prieštarauja. Jeigu ne, tai noriu pranešti, kad netrukus pasisakys užsienio e, e, reikalų tarnyba prieš svarstant pranešimą apie Serbiją. Tai susijęs su Hermus Haradina. Ir aš jau dabar norėčiau pasakyti, kad tikrai reiškiu nuoširdžią užuojautą dėl to, kad buvo nužudytas kad buvo nužudyti keturi Izraelio e, kareiviai. Tai vyko visiškai neseniai. Na ir mes e, taip pat visiškai neseniai su delegacija buvome nuvykę į Izraelį, lankėmės visiškai netoli tos vietos, kur nelaimė ir įvyko. Po keletos dienų ta nelaimė įvyko, būtent toje vietoje. Aš dar tiesiog savo akise regiu tą vietą, kur įvyko išpolis. Taigi, aš kolegams iš Kineseto tikrai išreikščiau užuojautą mūsų visų vardu. Ačiū Jums už tai, tam pritarėte. Dabar protokolai. Jie yra tvirtinami prastinė tvarka. protokolai patvirtinti. Na, o dabar galime pereiti prie Vakarų Saharos ir Nikolas Westcott. Jis yra Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos padalinio vykdomasis direktorius. Jis pakomentuos santykius su Maroku po to, kai Europos teisingumo teismas priemė sprendimą byloje taryba prieš Front Polisario. Prašom. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mums labai malonu uh, būti šiame posėdė ir susitikti su tais iš jūsų, kurių dar neturėjau galimybės anksčiau susitikti prieš pat Kalėdas, gruodžio 23 dieną. ES teisingumo teismas padarė išvadą, priemė sprendimą dėl apeliacinio skundo, kurį buvo pateikusi Europos vadovų taryba dėl e, e, Maroko žemės ūkio susitarimo sudaryto su Europos vadovų taryba. E, gruodžio 23 dieną tai vyko. Buvo padaryta išvada, kad tarybos e, apeliacinio skundo svarstymas ir bendrojo teismo sprendimas turėjo būti priimtas 2015 m. gruodžio 10 d. Šio sprendimo rezultatas toks tarybos sprendimas dėl ES ir Maroko žemės ūkio sustarimo išlieka galiojantis. Jis nebėra anuliuojamas niekur, netgi tose dalise, kuriuose buvo iš pradžių jis anuliuotas e, teismo. Reikėtų pabrėžti, kad e, pateikiant šį apeliacinį skundą, o taryba tą padarė labai greitai ir vienbalsiai pritarus visoms valstybėms narėms, Kai kurios valstybės narės net kišosi į teismo bylos nagrinėjimą, bandydavos paremti tarybos argumentus jo suformulavo tarybos e, juridinė tarnyba. Iš karto po sprendimo, gruodžio 23 dieną, Maroko užsienio reikalų ministras ir e, užsienio reikalų tarnybos vice, e, vadovė e, komisijos vicepirmininkė parengė bendrą pranešimą, kuriame buvo sakoma, e, kad e, E, sprendimas šioje byloje yra e, priimtas, e, bet reikėtų ir toliau svarstyti, kokie bus privilegijuotosios partnerystės tarp ES ir Maroko padariniai. Pranešime yra kalbama apie tai, kad ES partnerystė su Maroku yra strateginės reikšmės, abiems pusėms jie yra, e, tie santykiai yra gyvybiškai svarbus, Marokas yra viena iš svarbiausių mūsų partnerių pietinėje dalyje, su juo yra sukurti platus ilgalaikiai e, partneriški ryšiai per daugelį metų, ES ir toliau yra pasiryžusi stiprinti tuos santykius Mes svarstome galimybę e, abiem kryptimis surenkti vizitus, kad būtų pabrėžiama, jog santykiai yra normalūs ir ES pademonstruotų savo valią plėsti bendradarbiavimą srityse, kuriuose jis buvo užšaldytas. Dėl paties sprendimo, kuris be abejo yra privalomas juridinė prasme ir valstybėms narėms ir ES, E, mes dabar kaip tik nagrinėjame, kokių padarinių jis turės, e, juristai atlieka tą analizę ir e, tai analizai reikės labai glaudos bendradarbiavimo tarp skirtingų Europos komisijos tarybos juristų, taip pat Europos išorės veiksmų tarnybos teisininkų. Diskusija dabar ta tema vyksta. Taip pat mes palaikome labai glaudžius ryšius su Maroko administracija, kurie šis sprendimas taip pat turėjo įtakos. Ir jie yra šiuo klausimu mūsų privilegijuotieji partneriai. Jau suorganizuoti uh, susitikimai aukštų lygmenių dėl šio sprendimo. Pačią gruodžio 23 dieną Europos e, generalinis sekretorius Jean-Christophe Billiard lankėsi rabate ir buvo bandoma uh, pabrėžti, koks klausimas svarbus ir Marokui, ir ES valstybėms narėms. Taigi tokia dabar yra padėtis, kaip aš jau sakiau, sprendimas turės būti e, ir toliau taikomas, jis išlieka galiojantis, jis ne, ne viena jo dalis nėra atmetama. Taigi tokia dabar padėtis, ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Kolega Štetina, prašom. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs teisingai pabrėžėte, kad Marokas yra labai svarbus ES partneris. Mes e, keletą kartų tai pakartojame per praėjusią mėnesį. Kalbėjome apie atskiras pabėgėlių bangas ir Maroko atliekamą vaidmenį e, jas suvaldant. Norėčiau visiems priminti, kad Maroko king, karalius Mohamedas VI jau praėjusiais metais sakė, kad Marokas yra tarp keletos pirmųjų pietinių valstybių, kurios priėmė e, gerą imigracijos politiką, migrantams e, iš valstybių pietus nuo Saharos priimti. E, kiek aš žinau, Maroko Užsienio reikalų ministras yra pranešęs, kad e, bus pradėtas antras nelegalių užsieniečių integravimo etapas. Tai bus daroma jau nuo šių metų pradžios. Tai prates 2014 metais pradėta pirmąjį etapą. Abiejose šiuose etapuose dalyvauja maždaug 200 tūkstančių migrantų iš valstybių esančių į pietus nuo Saharos. Man atrodo, kad E, tokius Maroko veiksmus reikia pagirti ir Marokas bendrai stengiasi pasiekti daugiau pažangos. Tačiau supraskime, kad kalbame apie tų žmonių integravimą į Maroko visuomenę. 50 tūkstančių žmonių integruoti nėra lengvas darbas. Ar įsivaizduojate nors kiek, ponė Vestkot? kaip Marokas ketina integruoti tuos 50 tūkstančių ar net daugiau nelegalių migrantų į savo visuomenę. Ar jūs žinote galbūt, kokių metodų Marokas laikysis? Kaip jis ketina šio tikslo pasiekti? Mm. Mėly kolegos, E, ko gero, nebūsiu populiarus, bet pasakysiu, kad mums labai trūksta laiko, bet e, ir ponas Vestkot taip pat neturi kažkiek laiko, nori pasisakyti dešimt narių, taigi prašyčiau visų kalbėti labai trumpai. Ponas Barniu, ponė pirmininkė, ES teisingumo teismo sprendimas E, apibrėžė kitaip mūsų santykius su Maroku. Man atrodo, kad santykiai su Maroku yra geri ir normalūs. Ir tai yra puiki naujiena ir e, dabar aiškiau žinome, kurie kryptimi reikia eiti. E, jungtinių tautų rėmose buvo teikiamas šis apeliacinis teismas ir mes suprantame, kad būtent jungtinių tautų rėmose turi būti teikiami pasiūlymai tokiems sustarimams, apie kokį mes šiandien kalbame. Klausimas ponui Vestkot, kaip ES ketina padėti uh, jungtinių tautų naujajam generaliniam sekretoriui, ponui Gutierės, atliekant šį darbą. Kitas klausimas, kaip jūs ketinate atremti realiuosius iššūkius iškylant santykiuose su Maroku? Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų strateginių partnerių, užtikrina e, regioninį saugumą ir stabilumą, taip pat prisideda prie kovos su klimato kaita. Tai klausimas, ponui Veskot, kaip mes e, per jūsų tarnybas numatytas priemonės galėsime įgyvendinti, kad ta partnerystė, apie kurią mes dabar kalbame, e, būtų galima kažką realiai pasiekti, kai vadinamasis sąstingio periodas pasibaigė. Spoštovani, imamo odločitev. Mėly kolegos, dabar jau Teisingumo teismas yra priemęs sprendimą ir dabar mes jau kalbame apie tai, kaip jį apeiti, vietoj to, kad kalbėtumėme apie tai, kaip jį būtų galima įgyvendinti ir jo laikytis. Kalbant apie Maroką, be jokios abejonės, Marokas yra svarbus partneris mums, ypatingai esant tokiai situacijai, kai susidurėme su pabėgėliais iš Afrikos. Tačiau tai kaip ir sieja mūsų ta šalimi, kuri pažinė žmogaus teisės, kuri okupuoja užsienio teritorijas, kuri kaltinama kankinimais kalėjimuose. Tai yra klasikinis pavyzdys, diktatūros ir represijos pavyzdys. Ir aš manau, kad ir e, taryba ir komisija turėtų atidžiau pasvarstyti šiuos klausimus, vietoj to, kad čia mums pamokslautų ir pasakotų apie tai, kaip reikia apsaugoti santykius su Maroku. Yra kitų šalių pasaulyje, kur kurių svoris yra lygiai toks pats didelis ar dar didesnis, taigi mes negalime paminti savo principų. Ačiū. Ponas Kuso pirmui. Ačiū, ponė pirmininkė, turiu tris klausimus ponui Vestkot. Labai trumpai. Juos užduosiu ženklimas etiketėmis vakarų Saharos produktų. Ar tas pats daroma čia kaip ir Palestinos okupuotose teritorijose, kurios priemonės yra svarbios, kad būtų užtikrinamas atsiekamumas, kad būtų laikomasi taisyklių ir ar ES pradės dėrybas su Front Polisario, tai yra tarptautiniu mastu pripažįsta organizacija stovaujanti Saharabius vakarų Saharoje. Dėkuoju. Buchner. Vielen Dank. <clears throat> Ich möchte nur. Labai ačiū. Aš norėčiau išreikšti savo nuostabą, nevartosiu stipresnių žodžių, sakau nuostabą. Tikrai labai stebiuosi, kad komisija iš viso ėmėsi peržiūros, paprašė viską peržiūrėti, o dabar net nepasidaro tinkamų išvadų po teismo sprendimo. Uh, Mes sakome, kad ES siekia aukštų tikslų, norime ginti žmogaus teisės. O kas dabar atsitiko? Dabar komercija yra teikiama pirmenybė, ne žmogaus teisėms. Kas atsitiks su e, vakarų Saharos gyventojais? Kas atsitinka su tais naujagimiais, kurie gimsta kalėjimuose? Tikrai man nesuvokiama visa tai, kas dabar vyksta. Vis tiek kava. Ponas Karveris. Ačiū, ponė Brokai. Ačiū, kad leidote man irgi užduoti klausimą. Norėčiau išklausyti jūsų nuomonės apie padėtį ir kalbant apie raštų pateiktą klausimą dėl Somali lendo ir šios šalies tarptautinio pripažinimo, nes parlamente prieš dviejus metus buvo balsuojama dėl Palestinos pripažinimo, tarkime, tai kitas sprendimas kurį priima politika ES, galėtų faktiškai galioti visų tokių valstybių atžvilgių, nes dabar matome daug prieštaravimų ir ar galime kalbėti apie tai, kaip elgesi ES. Vienaip elgesi su Palestinu, kitaip elgesi su Vakarų Sahara ir dar kitaip elgesi su Lego... E, Somalilendu. Merci, monsieur le président. Moi, je voudrais simple... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tiesiog užduoti štai kokį klausimą. Uh, Europos Sąjunga sukuria labai daug problemų su savo politika, kalbant apie bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos ir Maroko. Atrodo, kad tai duoda neblogų rezultatų ir dabar panašu, kad žengiama atgal. Man atrodo, kad uh, Vakarų Saharos klausimą turi spręsti jungtinės tautos. Marakas yra lab, Marokas yra labai patikimas partneris įvairiose srityse, ekonominė prasme, 18 milijardų eurų tokia, tokios eksporto apimtys, taip pat tai yra patikimas partneris kovojant su migrantų problemomis ir taip pat tarptautiniu terorizmu. Taigi, kodėl ES kišasi į tuos reikalus, kurie absoliučiai priklauso jungtinėms tautoms. Ir norėčiau kolegoms priminti, kad žmonės nėra labai patenkinti tam tikrą ES politiką ir tikrai paradoksalu yra tai, kad tai, kas veikia ES, kažkodėl bando taip tam pakengti ir būtent santykiai su Maroku yra vienas pavyzdžių, kur ES politika yra efektyvi. Mielas kolega, ES yra sudariusi sutartį, susitarimą su Maroko karalystė. Tai nėra kišimasis. Tai yra teisinės viršenybės principas, kai yra rimtai vertinamas teismo sprendimas. Taigi ne, negalima to vadinti ir jūs to nedarykite, nevadinkite to kišimusi į Maroko vidaus reikalus. Ar jums tas sprendimas patinka ar ne, tai visiškai nesvarbu. Uh, Teisinės viršenybės principas yra svarbiausias, galbūt jūsų partija juo ir nesivadovauja, bet paprastai galioja teisės viršenybės principas. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs labai teisingai priminėte pagrindinius teisės principus ir tokių svarbių klausimų kaip šis. Aš norėčiau pasakyti, kad Teisingumo teismo sprendimas atspindi teisinės valstybės principus. Kalbant apie Teisingumo teismo sprendimą, tai patvirtino pirmojo, pirmos instancijos teismo sprendimą. Susitarimas, prekybinis susitarimas tarp ES ir Maroko. Taip pat čia reikia priminti ir tai, kad kalba eina apie tarptautinę jurisdikciją, į galimybę reaguoti ir, ir teisinį pripažinimą, kalbant apie polisa, front polisario. Ir taip pat dėja matome, kad tai yra politinis sprendimas, vienašališkas sprendimas. Kalba eina apie labai svarbų partnerį e, - Maroką. Marokas nėra eilinis sąjungininkas, tai yra patikimas sąjungininkas, padantis kovoti su terorizmu, sprendžiant migracijos problemas ir tai yra privilegijuotas partneris, kuris nusipelnė gilesnių santykių. Ir tai yra puikus pavyzdys kitoms šalims. Ir 17 e, metais tikimės, kad galėsime atkurti pasitikėjimo santykius, kurie, kuriems buvo pakengta ir už tai brangiai sumokės pati ES. Pone Vestkot, kalbant apie ES piliečių saugumą ir būtent jis užtikrinamas ir e, tokios šalies kaip Marokas dėka ir tikimės, kad 17 metais mes pasieksime e, konkretesnių rezultatų, kalbant apie dėrybas, kurios e, prasidėjo 2013 metais. Uh, you, Chair, the... Ačiū. Linkiu visiems laimingų naujų metų ir norėčiau padėkoti kolegai už tai, kad mums pasakė ir padarė pareiškimą dėl dabartinės situacijos ir be jokios abejonės Marokas yra labai svarbus įvairiose srityse ir reikia stiprinti tuos santykius su šia šalimi. Ir man atrodo esminis čia klausimas, kalbant apie vakarų Saharą, ir norėčiau paklausti, mes išrinktai, ką sakė generalinis sekretorius, nuo metų išvakarėse, visi turime siekti taikos. Ir ką būtų galima padaryti, kad padėtumėme Marokui išspręsti šią problemą dėl vakarų Saharos. Ačiū. Milan Mon. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad žemės ūkio susitarimas tarp dviejų pusių jau galioja ir pirmos instancijos teismo sprendimas buvo atmestas. Džiaugiuosi, kad taryba irgi yra dviem balsė. Mūsų santykiai su Maroku yra labai svarbus, mes turime juos posėlėti kiek įmanoma. Tai yra privilegijuotas partneris, pirmasis, kuris turi pažangų statusą. Ir vakarų Saharos klausimas turi būti išsprendžiamas dvišalių pagrindų tarp Maroko ir Polisario fronto, padedant jungtinėms tautoms. Mums visiškai čia nereikia kištis į tuos reikalus. Ir savaime tai neturi įtakoti mūsų santykių tarp ES ir Maroko. Draugiškos valstybės vyksta e, priekybiniai mainai, žmogiškėjai mainai ir taip pat Marokas padeda mums spręsti migracijos problemas. Ir dar vienas dalykas. Arabų pavasaris tikrai labai nuvylė galiausiai. Daugelis kitų valstybių, kur tai vyko, galbūt Marokas čia vienas iš tokių stabilumo pavyzdžių, tai, taikių, stabilių reformų pavyzdžių. Ir ES turėtų padėti siekiant, užtikrinant tą stabilumą. Kaip žinia, ponia Dvestko, tai Buvo šiokių tokių problemų, kalbant apie santykius tarp abiejų pusių, tačiau išorės veiksmų tarnybos atstovo norėčiau paprašyti, kad jis suprastų, jog labai svarbu, kad santykiai gautų naują pagreitį, kad grįžtumėme prie to, kur buvome anksčiau ir netgi pasiektumėme aukštesnį lygį. Dėkoju. Pone Gimenis Barbat. Ačiū pirmininkė. Sutinku, kad santykiai su Maroku yra svarbus, ypač Ispanijai, tai yra tiesioginis mūsų kaimynas pietuose. Ir Marokas šiuo metu yra kaip ir stabilumo sala, pusiausviros e, sala ir reikia tai bandyti išsaugoti, bet neturime ignoruoti to, kad tai yra ta šalis, kuri įsiveržė į teritoriją, kuri jai nepriklauso, ir kai kolegos klausė, kodėl mes kišamės į tuos dalykus, kurie veikia, jie veikia marokiečiams, bet e, saharadams tai ne. Ir e, mes turime paskatinti santykius su Maroku kiek įmanoma, bet taip pat turime nepamiršti, kad jie naudojasi ištekliais, kurie jiems nepriklauso. Ir būtent apie tai eina kalba. Ar mes pasisakome už tai, kad reikia apginti tą mintį, kad norime puoselėti santykius su Maroku, bet Saharabių ištekliai turi būti naudojami jų pačių ir kad marokiečiai neturėtų naudotis ištekliais, kurie priklauso ne Maroko karalystėje, o jų kaimynams. Jeigu tą padarytumėme, tai būtų labai svarbus žingsnis į priekį. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiek tiek esu nustebęs tam tikromis pastabomis, nes, man atrodo, tai, kas įvyko, yra labai aišku. Panašu, kad žmonės pamiršta, jog vakarų Sahara nepriklauso Marokui. Antras dalykas, joks susitarimas žalinkystės priekybos negali būti sudaromas tarp Maroko ir ES ir automatiškai takomas Vakarų Saharai. Negali būti vykdoma jokia veikla Vakarų Saharoje kol nėra gautas iš ankstinis vakarų Saharo žmonių sutikimas. Taigi yra labai daug klausimų jums, ponė Vestkom, jūs net nepanaudojote žodžio vakarų Sahara, kai kalbėjote pirmiausia. Tai norėčiau sužinoti, ką jis iš Laisvės tarnyba ar komisija padarys, kad kažkaip būtų ištaisyta ta istorinė klaida, lepsusas. Ir teismo sprendime turi būti tai, į tai atsižvelgiama. Polisario frontas, kaip žinia, bendravo su Maroko institucijomis. Dabar keila klausimas, ar ketinama keisti tą sąrašą. Ir dar vienas svarbus dalykas. Ispanijos ar Vokietijos įmonės, kurios dirba Vakarų Saharoje, ką darysite jų atžvilgių, kad joms būtų, kad jos būtų įspėtos ir nedirbtų ten, nes tai yra nelegalu. Ir taip pat dar norėčiau Jums priminti ir įspėti. Yra laivas, kalbėtojas nutraukiamas. To, uh... Ačiū, dėkoju kolegoms už klausimus. Yra trys aspektai, kuriuo atžvilgiu aš sureaguosiu. Pirmiausia, partnerystė su Maroku, kaip sakiau, solidi gyvybiškai svarbi partnerystė. Antras dalykas, kaip sakė ir pirmininkas, mes esame bendruomenė, kur gyvena pagal teisinės valstybės principus, dėl to turime laikytis teismo sprendimų, gerbti juos ir juos tinkamai gyventinti. Kitas dalykas yra vakarų Saharos klausimas ir aš norėčiau šėlės į visus tos dalykus sureaguoti. Pirmiausia, mes visiškai pripažįstame, kad labai svarbi partnerystė su Maroku, ypatingai tokiuose srityse kaip migracija tokiuose kaip kova su terorizmu, priekyba. Visos šios rytis, kaip sakiau, kuriuose turime ilgalaikius, nusistovėjusius partnerystės santykius ir mes ketiname gilinti tą partnerystę. Taigi, Mes diskutuojame su marokiečiais apie tai, ar galima būtų atnaujinti dabar dėrybas dėl e, gilaus partnerystės ir pirkybos susitarimo ir galbūt yra sričių, kur galime mobilumo partnerystę, pavyzdžiui, sustiprinti, ieškoti būdų, kaip būtų galima paremti imigrantų integraciją ir panašiai. Tai yra tos sritys, kurios buvo šiek tiek suspenduotos ir tikimės, kad toliau dabar pradėsime diskusijas apie tai, siekiant išsaugoti santykius šiltus, draugiškus ir produktyvius. Toliau kitas dalykas, kaip ir sakiau, bet koks Teisingumo teismo sprendimas yra privalomas ES institucijoms, valstybėms narėms Ir tai yra ilgas, sudėtingas sprendimas, kurį, kur tie, kurie jį skaitėte, žino, tikriausiai žinote, kad ten labai detalūs teisiniai argumentai yra išdėstomi ir mes turime įvertinti tų argumentų poveikį. Ir koks tas poveikis galimas. Pirmiausia, poveikis yra tas, kad sprendimas anuliuojantis tarybos sprendimo dalį yra atšaukiamas. Taigi tarybos sprendimas lieka galioti bet mes turime visapusiškai ir iš esmės įsigilinti į tą poveikį ir argumentus, kuriuos naudoja teismas, padarydamas tokią išvadą ir pažiūrėti, ar tai turi implikacijų. Tas darbas dabar vyksta, mes e, dar nesame padarę išvados e, dėl to, kaip tai gali paveikti sprendimus arba sprendimus, kuriuos mes priimsime. Kai tik tą padarysime, jūs informuosime, parlamentas bus visapusiškai informuotas. Ir dar Kitas klausimas, kuris yra aktualus ne, ne tik ES, bet ir valstybėms narėms, bet aktualus ir mūsų partneriui Marokui. Taigi tai yra šalis, su kuria pasirašome susitarimą visų pirma. Turime susitarti su jais, kokie yra padariniai, implikacijos ir kaip reaguoti. Ir trečias dalykas dėl vakarų Saharos. Tai yra teritorija, dėl kurios vyksta tarptautinis ginčas. Ir mes laikėmės gan ilgai tokios tvirtos pozicijos, kad jungtinės tautos turi išspręsti šią problemą. Na ir tai pabrėžia, kaip svarbu yra išspręsti šį konfliktą. Ir mes ES ES parems naujas Junktinių tautų pastangas sprendžiant šį konfliktą ir mes remsime naująjį Junktinių tautų generalinį sekretorių tam, kad būtų pasiektas teisingas, abipusiai primtinas politinis sprendimas, kuris leis vakarų Saharo žmonėms teisę, suteiks teisę į um, tapatybę ir laikantis jungtinių tautų hartijos ir principų. Ir aišku, kai turėsime galimybę pasikalbėti apie tai su naujoju generaliniu sekretoriumi, aišku, tai yra vienas iš prioritetinių klausimų, kuriuos su juo, kuriuos su juo aptarsime ir jisai turi pasiūlymų, mes tiesiog bandysime pasikalbėti ir papasakosime, kokios paramos galime suteikti mes. Zindat. Labai ačiū. Manau, kad e, reikia prisiminti ir tai, kad Europos parlamentas yra patvirtinęs e, susitarimą, ne visoms tom, to susitarimo dalims e, pritarė. Uh, E, e, Europos teisingumo teismas. Na, o dabar mes laukiame pasiūlymo iš Europos komisijos pusės. Ir tikrai tikimės, kad bus pasi... pasiektas toks susitarimas, kuriam galės pritarti ir teisingumo teismas. Kitas dalykas yra vakarų Sahara. Mes turime užtikrinti, kad įsibėgėtų jungtinių tautų procesas vakarų Saharoje ir tą procesą turime remti. Bet tos du dalykus reikia atskirti tarpusavėje. E, labai ačiū mūsų svečiu. Nu, o dabar Serbija. Ah, Angelika is there. Thank you very much. Thanks, all the best. Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt den. Ponios ir ponai, dabar reikime prie šešto darbo tvarkės klausimo, tai yra pranešimas e, arba ataskaita dėl Serbijos. Visų pirma, norėčiau paprašyti Angeliką Aiholz, kuri atsakinga už Turkiją, Vakarų Balkanus, ir taip toliau, norėčiau paprašyti jos pateikti e, savo pranešimą dėl ką tik įvykusio arešto. Prašom, pakomentuokite Faradinai sulaikymą. Ačiū pirmininkė. Sveikinu visus su naujaisiais metais. Ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti. Kalbėsiu labai trumpai. Kalbant apie abi ataskaitas, galiu pasakyti, kad e, pranešėjai e, Ulrike Liūnačiak ir David McAllister tikrai dėjo daug pastangų tam, kad e, Serbija ir Kosovas priartėtų prie tako vedančio link Europos. Tikrai buvo dėta daug pastangų iš abiejų pusės matome, kad buvo pasiekta ženkli pažanga 2016 metais, žingsniuojant link Europos Sąjungos. Kalbu tiek apie Kosovą, tiek ir apie Serbiją. Serbija e, sugebėjo baigti dėrėtis dėl kai kurių dėrybinių skyrių, atverti kitus. Uh, Kosovas dėrėjosi dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo, įvyko sustik, viršūnių susitikimas su Kosovu e, lapkričio mėnesį. Buvo pasirašyta susitarimas dėl to, kaip Kosovas galėtų dalyvauti ES programuose. Šiandien beje pas jūs atvykau iš esmės dėl to, kad jums papasakočiau, kaip vyksta dialogas ir kas visiškai, nes, kas visiškai neseniai atsitiko. Uh, Ramuš Haradinai, buvęs Kosovo ministras pirmininkas, buvo sulaikytas. Dėl dialogo abi pusės padarė tikrai didelės pažangos nuo praėjusiu metu rūpjūčio mėnesio. Mums pavyko pasistumėti į priekį ir susitarti, pavyzdžiui, dėl judėjimo laisvės, taip pat ir telekomunikacijų. Kosovas gavo tarptautinį kodą gruodžio viduryje. Na, o taip pat Serbijos įmonė gavo ir licenciją teikti telekomunikacijų paslaugas Kosove. Dabar dėl arešto. Abi pusės sutarė, kad visos pastangos turėtų būti dedamos bendradarbiaujant, keičiantis informaciją, bylomis. Na ir Iš tikrųjų, Kosovo buvusio ministro pirmininko sulaikimas buvo didžiulis žingsnis į priekį. Tai reiškia, kad lengviau vyks ir dialogas. Be abejo, buvusio ministro pirmininko Ramuš Hradinai sulaikimas Prancūzijoje visiškai neseniai reiškia, kad reikėjo imtis nemažai veiksmų ir Kosove, ir kitur. Uh, Ir tai rodė, rodo, kodėl reikia ir toliau stengtis normalizuoti santykius tarp abiejų šalių. Ir kodėl turėtų būti mūsų absoliuti, absoliutus e, prioritetas konsoliduoti abiejų šalių dedamas pastangas. Mes labai atidžiai stebime, kas vyksta toliau. Sulaikius minėtą asmenį, prancūzijos institucijos taip pat padėti stebi. Mes raginame uh, abi šalis laikytis rimties ir e, dirbti e, tokią dvasę, kuri pasitarnautų bendradarbiavimui. Tiesą sakant, tokios e, bylos reiškia, kad gana sunku išlaikyti ramę atmosferą. Na ir taip pat dar kartą noriu padėkoti šio komiteto nariams, kurie taip pat prisidėjo prie to, kad būtų užtikrintas geresnis bendradarbiavimas dėl dialogo. Taip pat reikia bendradarbiauti ir su kitomis trečiosiomis šalimis. Taip pat būtina aiškinti, kokiu veiksmu buvo imtas ir kodėl jie pasiteisino. Ačiū pirmininkė. Yep. Labai ačiū. Dabar galime įti prie paties pranešimo. Kolega McAllister. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Man teko didelė garbė pristatyti e, šį pirminį pranešimo projektą e, Tai yra pranešimas apie Serbiją, jame yra 26 punktai, 7 puslapiai, pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirma, pirmose punktuose aš apibendrinau padėtį, kaip Serbija eina link ES, kalbu apie šešis darybinius skyrius, kurie buvo atidaryti, jie susijęs su Serbijos ekonomika, taip pat užsienio ir saugumo politika, migracijos krize. Tam, Kad viskas būtų aiškiau, aš pabandžiau suskil, suskaldyti rezoliuciją pagal Kopenhagos kriterijos, kriterijus, tai yra žmogaus teisės, demokratija, mažumų apsauga. Taip pat svarbu ir bendradarbiavimas su kaiminėmis šalimis, energijos klausimai. Noriu pabrėžti keletą dalykų, kurie taip pat labai svarbus Serbijai, einant link ES. Visų pirma, tai yra teisės viršenybė. Tai yra 23-24 dėrybiniai skyriai. Nuo e, dėrybų dėl šių skyrių sėkmės priklausys ir tolimesnės dėrybos. Dėrybose pasiekti rezultatai turi būti gyvendinami praktikoje. Galimybė kreiptis į teismą kol kas dar nėra tinkamai užtikrinta nes e, labai nevienoda darbo našta. Korupcija ir organizuotas nusikalstamumas vis dar yra labai opios problemas, kurios e, trukdo e, Serbijos ekonominiai, socialiniai raidai. Toliau demokratija. Džiaugiuosi tuo, kad Serbijos parlamentas vis labiau traukiamas į darybų procesą. Vis dėlto reikėtų ir toliau stiprinti opozicijos teisės. Taip pat didžiulį susirūpinimą kelia kai kurių e, aktų tvirtinimas skubos tvarka. Serbijos institucijos toliau turėtų stiprinti ir pilietinės visuomenės teisės. Toliau žmogaus teisės Serbija jau turi pakankamai institucijų tam, kad apsaugotų žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, dabar belieka viską tik įgyvendinti. Taip pat norėčiau pritarti tarybai ir komisijai. Būtina užtikrinti ir žodžio bei žiniasklaidos laisvę. Šioje srityje dar yra trūkumų ir jos reikėtų spręsti prioritetinę tvarką. Toliau žurnalistų bauginimas ir smurtas prieš juos būtina ištirti bet kokius tokio pobūdžio e, nusižengimus. Toliau regionis bendradarbiavimas ir geri kaiminiai iš santykiai. Belgrado vyriausybė ėmėsi ir simbolinių, ir esminių žingsnių tam, kad užtikrintų geresnį bendradarbiavimą ir tarpusavą supratimą regione. Kaip žinia, Serbijos įstojimas į ES labai priklauso nuo to, ar pavyks sunormalizuoti santykius su Kosovu. Serbija turėtų siekti ir toliau įgyvendinti visus jau pasiektų susitarimus laiku ir tinkamai. Mėly kolegos, dabar paskutinė pastaba. 2016 metai Serbijai buvo be galo svarbus. Balandžio mėnesį įvyko parlamento rinkimai, na, o naujoji vyriausybė patvirtino savo įsipareigojimus e, siekti strateginių tikslų, tai yra įstoti Europos Sąjungą. E, naujoji Serbijos vyriausybė jau ėmėsi atitinkamų veiksmų, na, o dabar mums taip pat e, reikėtų padėti Serbijai, jai siekiant narystės Europos Sąjungoje. Aš norėčiau padėkoti AFET komiteto sekretariatui, taip pat ir APP e frakcijos sekretariatui už paramą. Laukiu vaisingo bendradarbiavimo su visais jumis, ypač, ypač su šešėliniais pranešėjais. Tik tokiu būdu mes galime pasiekti gerų rezultatų. Na, o dabar laukiu jūsų klausimų ir komentarų. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju, Davidai pranešimus galima, pakeitimus galima teikti iki sausio 18 dienos 12 valandos. Kita diskusija e, įvyks vasario 27-28 dienomis, tuomet ir balsuosime. Šis pranešimas tikrai labai svarbus. Čia kalbam apie svarbę Vakarų Balkanų šalį. Na ir tikrai, kaip Davidas sakė, svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi 23 ir 24 darybinėse skyriuose esančių reikalavimų dėl e, žmogaus teisų gynimo. Tai taip pat svarbu ir šalies socialiniai bei ekonominiai raidai. Dabar diskusija. Visų pirma, kolega Kukan, kuris taip pat yra iš Balkanų regiono. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už parengtą objektyvų padėties balansą. Jame yra apibriežti pagrindiniai pasiekimai, padaryti iki dabar ir laukiantis darbai. Prieš pratedant e, konkrečiai diskutuoti apie Serbiją, norėčiau bendrai pakalbėti su tais, kurie stebi, E, plėtros į vakarų Balkanus procesą. Man atrodo, kad šiais metais turėjome puikią progą pasididinti pažangą su daugeliu valstybių narių šiame regione. Mes e, manome, kad dabar turime galimybę prisidėti prie platesnio Europos projekto, kad ES iš to tik sustiprėtų. Dėl Serbijos galiu pasakyti, kad ji 2016 metais pasiekė daug pažangos. Uh, E, pradedama dėrybus atskirais skirsniais ir prioritėdama prie ES. Aš tikiuosi, kad per artimiausius 12 mėnesių darbas toliau taip sėkmingai tęsis. Turime šį procesą remti, ypač kai kalbame apie įvairiausias reformas. Aš tikiuosi, kad šis procesas ir toliau bus pagrystas nuopelnų vertinimu ir nebus uh, sukurta naujų uh, dvišalių politinių ginčių aukų. Serbija yra pasiekusi daug pergalių, pažiūrėjau, ekonomikos rytyje. Jis sugebėjo pragmatiškai sudoroti su migracijos krize. Reikia pripažinti, kad Serbija taip pat yra gera partnerė palaikanti uh, konstruktyvius santykius su kaiminėmis. Todėl mes skatiname Serbiją ir toliau puoselėti gerus santykius su kaiminėmis ir normalizuoti santykius su Kosovu gerą valią ir įgyvendinant pasiektus sustarimus. Kita vertus, Serbijos dar laukia labai daug darbo, ypač teisės viršinybės principų įtvirtinime, kovoje su korupcija ir teismų nepriklausomybės didinime. Tai yra vienas iš rimčiausių iššūkių dėrybų procese. Mes norėtumėm, kad būtų pasiekta daugiau pažangos reformuojant teismus. Norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas labai daug laiko stebi bylas susijusias su uh, baudžiamojo kodeksto uh, valdžios piknaudžiavimo nuostatomis. Mes norėtume, kad šioje srityje būtų pasiekta realios pažangos arba būtų atmesti kaltinimai sugrįsyje su šiais straipsniais. E, dėl bendros saugumo ir užsienio politikos mes turime pabrėžti, kad čia reikia e, pažymėti e, sėkmę, e, palaikant santykius su Azija ir su ES. Ir galų gale mes turėtumėm kreiptis į Serbijos administraciją, kad rimtai ir kritiškai pradėtų galvoti apie žiniasklaidos laisvės ir žodžio laisvės užtikrinimą. Tai yra viena iš rimčiausių problemų mums. Aš dėkosiu visiems už pakeitimus, jeigu bus patokių pateikta, bet dar kartą noriu padėkoti pranešėjui už jų padarytą gerą darbą. Labai ačiū, ponė Kukan. Dabar žodis Ponui Fajon. Poniai Fajon, atsiprašau. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai ponui Davidui Makalisti už labai gerai e, parengtą projektą apie šių metų Europos komisijos e, ataskaitą apie Serbiją. Galiu pasakyti, kad šioje, srityje, šioje valstybėje vis dar išlieka nerima keliančių signalų. Aš džiaugiuosi, kad darybos yra atverti pat nauji skiršniai, tačiau vis tik apgailestauju, kad užgožė pažangą Kroacijos, Kroatijos pastangos blokuoti 26 skirsnio atvėrimą. Aš tikiuosi, kad Kroatija ir Serbija pasieks daugiau abipusio sutarimo ir bus mažiau mėtomasi kaltinimais ir š, e, kritika. Paskutinės žinios apie tai, kad e, ministras pirmininkas apkaltino ombudsmeną, įvardino jį kaip valstybės priešą ir jį pasverkė visos valstybės akise. E, yra demokratijos žaliojimo e, reiškinys. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad yra 40 straipsnėje kalbama apie ombudsmeno vaidmenį ir jo reikšmę e, Serbijos kaip demokratiškos valstybės ateityje. Taip pat yra pabrėžiama, kad nemažai pažangos yra padaryta teisės viršenybės principo įtvirtinime. Tačiau padaryti dar reikia labai daug. Tai, kas Belgrade įvyko rinkimų naktį, viename iš Belgrado regionų, e, yra jokių būdų nesuderinama su demokratija. Nepaisant to, kad pilietinė visuomenė ir kad tarp tautinių organizacijų atstovai darė spaudimą, e, šis rinkimų pažeidimas vis dar tebėra svarstomas ir yra padaryta nemaža žala Serbijos visuomeniai. Žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė buvo paminėta, žinome, kad visame regione padėtis blogėja, ne tik Serbijoje ir susitikę su e, piliečių organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis e, susidarėme įspūdį, kad e, atmosfera nėra gera, tai daro žalą Serbijos ateitiai ir ateičiai ir e, galiausiai norėčiau pagirti Serbijos pastangas konstruktyviai dalyvauti regiono bendradarbiavime. Masinis Serbijos protų nutekėjimas E, turėtų baigtis, jeigu bus užtikrintas geresnis regioninis bendradarbiavimas, ypač jaunų žmonių tarpe. Raiko rėmose, e, manau, yra iškelta labai gera iniciatyva, taip turėtų būti einama ir ateityje. E, tikiuosi, kad per artimiausią ateitį bus priimti geri sprendimai ir tai bus padaryta greitai. Ir aš pati, ką galiu, viską padarysiu Europos parlamento rėmose. Toliau ponas Stanok. Chairman, too... Ačiū, ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau šiltai pasveikinti visus sulaukus naujųjų metų ir pasveikinti Davidą Makelisterį. Jo pranešimas gerai subalansuotas, plataus pobūdžio, puikiai apibendrinama situacija, kalbant apie ES ir Serbijos stojimo procesą. Mano frakcija pritarė Serbijos įstojimui ES ir plėtrai įtraukiant kitas Vakarų Balkanų šalis ir ypatingai sveikiname Serbijos pažangą įvairiose srityse, įskaitant ir ekonomikos reformą, santykius su kaiminėmis, juotkalnyje. Aš savo pranešimą irgi apie tai pristatysiu, taip pat normalizuoti yra, arba bent jau žengti žingsniai tą linkmę, santykiai su Kosovu, Albanija. Ir aš esu, aišku, sunerimęs dėl to, kad buvęs Kosovo premjeras buvo neseniai uh, areštuotas, jis buvo išlaisvintas ikti ir tikimės, kad tai nebus žingsnis atgal, bet yra daug neišspręstų problemų bendrų visam regionui, ne vien tik tai Serbijai, kalbant apie žiniasklaidos laisvę, mažumų teisės, LGBTI teisės. Ir aišku, Serbija, reikia pripažinti, jai teko daug iššūkių dėl migrantų krizės. Uh, Ir vėlgi reikia sąžininkai pripažinti, kad nedaug kas prašė prieglopščio ir norėjo likti Serbijoje. Serbija dažniausiai buvo tranzito šalis, bet vis tiek tam buvo skirta nemažai išteklių. Serbija, kaip ir daugelis kitų stojančiųjų arba šalių kandidačių, turi ir toliau ryštingai gyvendinti administracinės reformas, kovoti su korupcija, organizuotų nusikalstamumu ir galiausiai mano frakcija ypatingai įdomu, įdomu tai, kad Serbija nedalyvauja bendroje saugumo ir gynybos politikoje ir taikant sankcijas Rusijai nedalyvauja. Tai yra reguliarus flirtas su Putino Rusija įvairiose srityse. Mums tai kelia nerima ir tai destabilizuojantis yra veiksnys, kalbant apie vakarų Balkanų geopolitinę padėtį. Dėkoju. Gracias, Ačiū, ponas Vaigl. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti visiems kolegoms, kurie pasveikino pono Makalisterio pranešėjo požiūrį. Mūsų pranešėjas tikrai davė labai gerą toną mūsų diskusijoms. Tai yra tikrai daug žadantis dalykas. Ir aš manau, kad Serbijai to tono reikia ir uh, Tai yra labai svarbu, kalbant apie santykius tarp Serbijos ir ES. Mums reikia tą pozityvų toną diskusijose išsaugoti. Yra tam tikros pasikartojančios informacijos pranešime. Pavyzdžiui, tai, kad vėluojama įgyvendinti nacionalinę kovos su korupcija strategiją, kad yra trūkumų tyrimų srityje taip pat baudžiamų bylų svarstymo srityje. Taip pat norėčiau paminėti ir nusikalstamas veikas, tarkim, kai aukšti pareigūnai yra siejami su tam tikrais nusikaltimais. Ir mes vėlgi kartojame E, susirūpinimą dėl Vojvodinos autonomijos, taip pat kritiškai yra kalbama apie žiniasklaidą, e, pilietinę visuomenę, ombudsmeną. Tai yra tokios pasikartojančios kaip ir temos pranešime. Ir dar norėčiau trumpai pakalbėti apie tą bendrą atsakomybę, kuri tenka Serbijai ir kitoms regiono šalims. Nes kuriama tokia atmosfera pastaruoju metu, kuri labai primena tą kritiškai reikšmingą laikotarpį, su kuriuo mums teko susidurti mūsų istorijoje, būtent kai nereikalingai žiebiam, įžiebiama kova tarp Kroatijos ir Serbijos, kai kyla blokada, kai Kroatijos politikai, tarkim, teigia, kad nieko met jie daugiau nekartos tų kar, klaidų, kurias padarė Slovenijos E, politikai, Kroatija bandė stoti Europos Sąjungą, o Slovenija tam kenkė. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos santykiai faktiškai sunkiai primtini. Serbijos prezidentas dalyvauja labai kontroversiškoje šventėje. E, premjeras ten nedalyvavo dėl visiškai aiškių priežasčių ir aš norėčiau pasveikinti tokį jo veiksmą. Uh, Na, Serbija turi nesutarimų ir su Makedonija. Premjer, e, premjeras Datič kalbėjo apie Makedonijos pavadinimą ir su tuo susijusias problemas. Tikrai tokie pareiškimai nėra sveikintini. Ir tokia retorika, toks diskursas labai buvo, nuskambėjo plačiai regione ir tas naujausias incidentas dėl Harbinai, mes tikrai, dėl e, premjero arešto mes tikrai turime apie tai gerai pagalvoti, nes kartais tikrai tam tikrų momentų tokius dalykus reikia stabdyti. Jie turi liautis. Taip pat dėl Kosovo statuso UNESCO organizacijoje būtų kur kas geriau, jeigu Serbija ir Kosovas pasiektų susitarimą dėl bendros šių puikių paminklų apsaugos. Paminklų, kurie labai svarbus Serbijos istorijai. Kad tie paminklai būtų prieinami visiems pasaulyje, o ne žaisti dabar politinių žaidimų su tais paminklais. Ir pabaigai dar pasakysiu, kad šis pranešimas yra pozityvus, galiu jam pritarti. Ir aš norėčiau taip pat pasveikinti ir Serbijos pastangas, kurias, jo, kurių ėmėsi Serbija kelyje į Europos Sąjungą. Ačiū. pasisakė jau šiandien pranešiai, dabar kiti kalbėtojai, ponas Peterlė. Ačiū. Atsiprašau, sako pirmininkas, praleidome vieną Ne, aš išgirdau, kad buvo pakviestas pasakyti Peterlį, savo pavardę išgirdau. Praleidome vieną šešėlinę pranešėją. Aš žinau, kad pasakysiu kaip pranešėjo Kosovo klausimo, bet ir čia šiuo atveju aš pasisakau vietoj šešėlinio pranešėjo nuo žaliųjų frakcijos, Igor, so, e, Igor Šoltės vardu. Atsiprašau, ponė Peterlė, man pagal politinių frakcijų uh, seka pirmai tenka pasisakyti. Taigi norėčiau padėkoti ponui Makalister už puikų pranešimą, kur tikrai septyniuose puslapiuose, kartais aišku, atrodo, kad to nepakanka, bet ten tikrai išdėstyti patys svarbiausia visi klausimai, kurie mums ES yra aktualūs ir kalbant apie Serbiją. Ir tai, kas, kur buvo pasiekta pažanga, tarkim, e, pozityvūs dalykai, labai teisingai nušviesti ir aš pasak, pritariu visiems tiems e, dalykams. Ir norėčiau irgi paminėti pozityvius dalykus, kurie dar nebuvo paminėti, bet ir kritinių pastabų užsakysiu. Esu iš Austrijos ir tikrai labai džiaugiuosi ne vien tik kaip Austrija, bet ir europietė, džiaugiuosi, kaip puikiai Serbija bendradarbiavo, kalbant apie pabėgėlius, kurie pasirinko Balkanų kelią, Austrija, Vengrija, Vokietija, su kitomis šalimis puikiai bendradarbiavo, nes ir pranešime ir sakome, kad Serbija ėmėsi puikių pastangų, suteikdama pastogę, imdamasi, imdamasi humanitarnių pastangų, visas valstybės narės paraginčiau tą daryti taip pat. E, labai džiaugiuosi, kad Serbija dalyvauja įvairiose tarptautinėse taikos palaikymo misijose. Ir taip pat, kalbant ir apie santykius ombudsmenų, matome pažangos. Norėjau tuos dalykus paminėti. Dabar, kalbant apie tarptautinius santykius, man atrodo, būtų labai svarbu jeigu Serbija savo užsienio ir saugumo politiką suderintų su ES politika, ką mini ir Makalisteris savo pranešime, būtent, kad užsienio saugumo politika dėrėtų e, prie ES politikos, kalbant apie santykius su Rusija, nes kartais man atrodo, kad čia dvigubai, dvigubai žaidimai vyksta, kaip ta vyriausybė norėtų judėti, ar labiau į Europą, ar labiau į Rusiją. Tai čia mes norėtumėme kažkokių tai aiškesnių žingsnių, aiškesnės politikos. Kalbant apie dialogą su Kosovo, aš gal pasakysiu apie tai daugiau vėliau, bet vėlgi ir Serbijos pusėje, ir Kosovo pusėje pirmiausia reikia įgyvendinti visus tos dialogo susitarimus grėsmė žurnalistams buvo minėta, korupcijos bylos, tai aš tik tai norėčiau pakartoti, kad ypač kalbant apie Savamalą rajono tą kontroversišką situaciją, tai čia tikrai tikimės, kad bus priimtas sprendimas, kuris bus priimtinas piliečiams. Ir dar vienas dalykas dėl to, kas sakė Eichhorst, pane Eichhorst, dėl buvusio Kosovo premjero arešto, Ramušo Haridinai. Tai čia labai svarbu, kad Serbija nesilaikytų arešto orderių, kurie buvo išduoti 2000 metais, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, šiuo atveju jisai tarptautiniam tribunolė buvo išteisintas du kartus ir taip pat teisė dėl universalios jurisdikcijos. Tai irgi naudojama tik tai būsių Jugoslavijos valstybių atžvilgių ir piliečiams tai kelia problemų. Dar norėčiau priminti, kad buvęs teismo prokuroras visai neseniai pasakė, kad jo manimu tai yra politinė byla ir kad Serbija neturi jurisdikcijos Kosovo atžvilgiu. Aš tikiuosi, kad tai bus išspręsta, nes tiesiog, kaip buvo pasakyta, tai nepadeda pozityvios siekti pažangos ir nepadeda vystyti dialogo ir konstruktyviai užtikrinti regioninį bendradarbiavimą ir santykius. Tai yra labai svarbu, kalbant ir apie 23 skyriaus matmenis. Dėkuoju ponas Peterlė. Ačiū. Pirmininkė. Man atrodo, kad labai svarbu, kad tas dėrybų procesas tęstųsi su Serbija. Pažangos yra pasiekta nemažai ir man atrodo, kad pranešimas ir atspindi tą situaciją, tiksliai atspindi. Mes sveikiname Serbiją 15 kartų pranešime esame sudarėme du kartus, įspėjame tris kartus, man atrodo, pranešime, dėl vaivodinos ir panašiai, bet mes nieko neapgalėstaujame ir, man atrodo, būtent to ir trūksta. Bet bet kuriuo atveju pranešimas yra pozityvus. Taip pat džiaugiuosi, kad Serbija ėmėsi žingsnių siekdama geresnio bendradarbiavimo su kaiminėmis šalimis. Man atrodo, kad Serbija žino, kur yra tie karštieji taškai ir, man atrodo, jie puikiai žino, kokie yra prioritetai. Ačiū. Panas Pikulė. Hvala. Prije svega čestitke kolegi Mekalisteru, jer je napravio doista... Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ponui McAllister už tikrai uh, puikų uh, darbą. Jis labai gerai uh, apibūdino, kokį darbą nuveikė e, Serbija pastaraisiais metais. Vis dėlto, man atrodo, kad e, pranešime kai kurios frazės tarsi kartojasi, jos buvo ir ankstesnių metų pranešime. E, ir iš esmės tos frazės yra susijusios su tuo, kad Serbija turi dar padaryti daugiau kovodama su organizuotu nusikalstamumu, karo nusikaltimais, taip pat ji turi užtikrinti žiniasklaidos laisvę, mažumų teisės, e, bendradarbiauti su, nus, e, su tribunolu karo nusikaltimams tirti. Tas tribunolas įsikūręs Hagoje. Taip pat būtina palaikyti normalius santykius su Bosnija ir Hercegovina bei Kosovu. Kalbant apie Kosovą, Tai čia noriu paminėti ir tai, kad Serbijos e, e, regioninių institucijų veiksmai nesukuria stabilumo regione, tam nepasitarnauja ir ką tik įvykęs areštas. Taip pat dar e, reikia pasakyti, kad nėra iki galo nusikal... E, ištirti karo nusikaltimai, ne visų karo metu dingusių žmonių bylas išspręstos. Serbija turėtų tinkamiau bendradarbiauti. Dėl daromo spaudimo, tiksliau, e, jau vykstančios darybos dėl kai kurių darybinių skyrių galėtų būti tam tikras spaudimas Serbijai jau vyko e, ir ankstesnių konfliktų su kaiminėmis šalimis jie neturėtų pasikartoti. Panas Užtrevičius. Ačiū. Šis pranešimas yra gerai subalansuotas, e, puikiai parengtas. Ačiū už tai kolegai McAllister. Šiame pranešime kalbama apie tai, kokiu veiksmu reikėtų skubiau, skubiai imtis, ką reikėtų išanalizuoti. Uh, Visų pirma, paminėsiu korupciją. Iš tikrųjų, Serbija kai ko jau yra pasiekusi, bet pažvelkime e, į šalių korupcijos indeksą. Ten Serbija užima 71 vietą iš 184. Taigi dar laukia nemažai darbo. E, institucijos turėtų geriau kovoti su korupcija. Na, o taip pat reikėtų iš, užtikrinti, kad būtų įkurtas ir kovos su korupcija agentūros ir kiek manoma greičiau pradėtų veikti. Taip pat reikėtų nepamiršti ir pagrindinių teisų ir laisvių. Jau buvo išsakytas susirūpinimas dėl žiniasklaidos laisvės, žodžio laisvės, to tikrai nereikėtų nuvertinti. Mes turėtume paraginti Serbiją gerbti visas pagrindinės laisvės. Tai E, turėtų būti sąlyga, jeigu Serbija nori stoti į ES. Pritariu tam, ką pasakė kolegos dėl, bendro, dėl užsienio ir saugumo politikos. Flirtavimas su Rusija tikrai siunčia labai dviprasmišką žinutę. Aš norėčiau paraginti Serbiją laikytis aiškesnės pozicijos. Uh, Na ir galiausiai kolegos, kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, tai tikrai reikia glaudesnį įstraukimą ir aš tikrai labai sveikinu dialogą su Serbija. Najprije se ne želim zahvaliti gospodinu Mekalisteru na vrlo sadržanju. E, kolege Šujica. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už patiktą pranešimą. Yra akivaizdu, kad Serbija padarė nemažai pažangos, atverdama kai kurios darybinius skyrius. Tų skyrių atverimas turėtų būti vertinamas kaip tam tikras, Europos, tam tikras Serbijos ėjimas link Europos Sąjungos. Tie skyriai susiję su demokratija, žmogaus teisėmis, regionių bendradarbiavimu. Uh, Ir visose šiuose sritise Serbija yra pasiekusi šiekios tokios pažangos, bet yra ir nemažai trūkumo. Tolimesnė dėrybų eiga tikrai labai priklausys nuo to, kokia pažanga bus pasiekta dėl teisės viršenybės principo taikymo. Taip pat būtina normalizuoti santykius su Kosovu. Čia mes tikėtumėmės daugiau pažangos iš Serbijos pusės. Serbija turi įvykdyti visus savo pažadus ir taip pat Serbija turėtų remti nepriklausomą institucijų veiklą. Be to yra e, būtina, jog Serbija harmonizuotų savo vykdomą užsienio politiką su ES išorės veiksmų politika. Šiandien Serbska Respublika E, švenčia savo nacionalinę šventę, na, o Serbijos prezidentas kaip tik ten šiuo metu ir lankosi. Nors e, tai ir buvo uždrausta. Tai yra prorusiška šventė ir Serbija neturėtų, ko gero, gadinti savo santykių su uh, e, ES dėl prorusiškos pozicijos. Aš taip pat tikiuosi, kad e, vis dėlto pavyks pasiekti pažangos ir čia. Dėl Kroatijos jau buvo sakyta, kad būtina išlaikyti dvišalius santykius, bet būtina išspręsti ir kai kurias praeities problemas, jeigu tai nebus padaryta, nepavyks e, spręsti tolimesnių problemų. Ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjai už jo kaip visada puikų darbą. Jau buvo paminėti patys svarbiausi dalykai, iš tikrųjų pranešimas yra subalansuotas. Tai yra tinkamas pagrindas tolimesniam darbui ir Europos parlamente. Džiaugiuosi, kad pranešime kalbama ir apie nacionalinės mažumas. Manau, kad tai yra uh, Gera pradžia tai yra puikus signalas visiems kolegoms, kuriuos domina šis klausimas. Taip pat džiaugiuosi Serbijos vyriausybės įsipareigojimais dėl ekonominių reformų. Kalbant apie bendrą makroekonomikos padėtį, aš manyčiau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ir smulkiam bei vidutiniam verslai. Aš atitinkamai pateiksiu ir pakeitimus, pana Makelister. Uh, Na ir galiausiai, pirmininkas Brok anksčiau sakė, kad Serbija yra pagrindinė šalis vakarų Balkanuose. Taigi Serbijos kelias link ES tikrai irgi yra esminis dalykas. Praėjusiais metais ES tarybai pirmininkavo Slovakija. E, ji nemažai padarė, reikėtų išlaikyti darbų pagreitį. Aš tikiuosi, kad ir Malta, ir Estija dirbs tokiu pat ritmu. Na, o Europos parlamentas turėtų paraginti, kad ir šiais metais pirmininkausiančios arba pirmininkaujančios šalis taip pat nemažai daugiau dėmesio skirtų Serbijai. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė Makelistė. E, mano kolega labai puikiai žino, kokia yra Serbijos padėtis. Jis tam labai daug skyrė pastangų, ypač e, jai besirengiant stoti į Europos Sąjungą. Aš norėčiau čia pateikti klausimą, kuris man padėtų e, išsiaiškinti, kaip geriau sutvarkyti Serbijos įstatymą dėl valstybių institucijų kompetencijos E, karo nusikaltimų srityje. Aš šią problemą esu daug kartų jau išskyrusi. E, Serbija e, yra Hagos tribunolo vienas iš taikinių ir Kroatijos veteranams tai yra labai aktuali tema. Žinau, kad kitos valstybės, tokios kaip Kosovas, kuris nepriklauso ES, bijo dėl to, kokia yra dabar Serbijoje padėtis. Žinome, kad ponas Hardavi buvo areštuotas Prancūzijoje. Ir mes norėtumėm, kad antras ir trečias straipsnė, antra ir trečia dalis būtų išbrauktos. Aš labai norėčiau sužinoti, kokia bus padėtis dėl e, mažumų teisių, kada bus ten pasiekta pažangos, ypač galvojant apie jų švietimo galimybės. Aš čia galvoju apie kroacijų mažumą Serbijoje. Ponas Bramats e, Hagos e, tribunolo generalinis prokuroras e, ir e, prezidentas pareiškė, kad Serbija nebendradarbiauja su tribunolu. Tai rodo, kad Serbijos politinė arena radikalėja. Norėčiau taip pat paminėti, kokią įtaką Serbijai turi Rusija. Ji, ta įtaka yra didžiulė ir Serbija, mano nuomonė, turėtų atsitolinti, atsitraukti nuo Rusijos, nes kitaip ji negalės tapti uh, ES nare. Be to mes turime pasmerkti karinės pratybas ant sienos. Ponas Bogovič. Sėdau. E. Ačiū už tai, kad suteikėt žodį. Aš esu delegacijos su Serbija narys, todėl ir pasisakau. Noriu padėkoti pranešėjai. Pats Serbijoje lankiausi porą, metų praėjusiais met, e, porą kartų praėjusiais metais ir žinau, kokios problemos aktualios. Pranešėjas labai daug pastangų įdėjo į šį pranešimą. Jis pagiria tai, ką reikia pagirti ir kritikuoja tai, kas nusipelno kritikos. Taigi tekstas yra gerai pasvertas, jame yra aptartos visos svarbiausios problemos. O kalbant apie šį pranešimą, dar norėčiau pabrėžti, kad pats stebėjau Serbijos ekonominę padėtį, kuri praėjusiais metais pagerėjo. Ir aš tikrai tikiu, kad turime demografinį vaizdą Serbijoje vertinti realiau. 2015 metų duomenys rodo, kad 65 tūkstančiai žmonių gimė, 50 tūkstančių mirė. Be to, Serbija išgyveno milžinišką protų nutekėjimą. Todėl turime galvoti apie fiskalinio stabilumo toje valstybėje užtikrinimą. ES turi stengtis padėti Serbijai labiau, kad protų nutekėjimas būtų sustabdytas ir taikė galėtų taikiai plėtotis. Taip pat turėtume atkreipti dėmesį į Serbijos regioninį vaidmenį. Ji yra tarsi stabilizuojanti valstybė Buvo paminėta keletą kartų Rusija ir jos įtaka regionui. ES turėtų labai aiškiai apibriežti, kaip e, tas e, reiškinys turėtų būti vertinamas ir e, stojimas ar pasirengimas stojimo Europos Sąjunga turi tarnauti Serbijos piliečių interesams. Kai kurios valstybės narės nusprendė pasitraukti iš Europos Sąjungos, todėl dabar Serbijoje entuzijazmas narystė irgi nuslūgo. Ačiū, tai yra kalbėtojų sąrašo pabaiga. Ir dabar žodis poniai Kalaberai, kur yra iš plėtros generalinio direktorato. Ačiū labai, gerbiamas ponė Makalister, gerbiami Europos parlamento nariai. Noriu pasveikinti pranešėją parengus tokį rezoliucijos projektą. Europos komisija visiškai pritarė bendram vertinimui ir džiaugiasi šiuo projektu. Mūsų nuomonė jis yra gerai pasvertas. Uh, Pone pranešėjau, kartu su jumis mes džiaugiamės Serbijos pažangą, ypač strateginių tikslų e, įgyvendinime, turiu galvoje ekonominės struktūrinės reformas, e, nuo santykių su Kosovu normalizavimą, regioninį bendradarbiavimą, gerus kaiminius santykius. Europos komisija taip pat labai džiaugiasi Serbijos pastangomis e, su, įveikiant migracijos krizę. Uh, Mes ir toliau remsime e, gana ženkliai Serbiją finansiškai, jeigu ji ir toliau leis identifikuoti migrantus taip veiksmingai, kaip buvo daroma iki šiol. E, reikia pasakyti, kad dėrybose yra e, jau šeši skirsniai uždaryti vienas preliminariai. Serbija dabar turi įsipareigoti ryštingai įgyvendinti reformas, ypač uh, teismų nepriklausomybės rytyje, kovos su korupcija srityje, žodžio laisvės srityje, žmogaus teisų ir pažeidžiamiausių grupių apsaugoje, e, viešosios administracijos reformose, kovoje su diskriminacija ir ekonomikos skatinime. Čia visur reikia pastangų. Lygiai taip pat svarbu yra toliau normalizuoti santykius tarp Serbijos ir Kosovo. Serbija taip pat uh, tikimasi toliau kovos, e, toliau stengsis perkelti ES teisinę įgyti, ypač prieglušio srityje ir užsienio ir saugumo politikos prioritetuose. Tikimės, kad šiuose srityse užtikrinta nuosekli pažanga leis valstybėms narėms sutikti su tolesnių dėrybų skirsnio atverimu 2017 metais. Europos komisija jau parengė dirbą tam ir mes įsipareigojame toliau remti Serbiją finansiškai ir techninę e, patirtimi, kad ji galėtų priartėti prie ES. Ačiū. Arla. Dėkoju, o dabar žodis ponui Makalisi pranešėjui. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, aš tikrai norėčiau padėkoti už labai įdomius pasisakymus. Ačiū ne vien tik tai šešėliniams pranešėms, bet ir kitiems kolegoms. Ačiū už tikrai be galo įdomią diskusiją. Dar iki sausio 18 dienos 12 valandos galite pateikti savo pakeitimus. Na ir aš tikrai tikiuosi, kad bus parengtas subalansuotas antras pranešimo projektas ir kad jį galėsime patvirtinti kovo mėnesį. Serbiai eina link ES, tačiau dar laukia nemažai darbo. Svarbu, kad mes remtumėm proeuropietiškas jėgas Serbijoje. Aš manau, kad Serbija yra tikrai puikiai Europos šalis. Ir jeigu ji vieną dieną taptų ES nare, tai tikrai labai praturtintų visą ES. Recordar que el plazo para la presentación de enmiendas es, como ha dicho él, el 18 de enero a las 12. Patikimo patikimo terminas sausio 18 diena 12 valanda. Šio klausimo dabar svarsimo pabaiga. Ir perinam prie kito, septintojo klausimo, pranešimas apie 2016 m. Europos komisijos ataskaitą apie Kosovą. Pranešėja ponė Lunaček. Kaip ir apie Serbiją kalbėdami, girdėjome, kad smagu, jo komisijos narys Hanas parengė naują e, paketą ir jis sakė, kad e, gegužės mėnesį įsigalios stabilizavimo sutartis, komisija pasiūlė E, panaikinti vizas Kosovui, nors, dar daug, nors jis dar turi tenkinti daug kriterijų. Iškart suteiksiu žodį lygiai Lunaček, ji pristatys savo poziciją apie pakeitimus ir apie e, kompromisinius pakeitimus. Kalbėsiu anglų kalbą, ponė pirmininkė. Like to... Aš irgi norėčiau pradžioje pakalbėti apie pozityvius dalykus, kurie vyko pastaraisiais metais Kosove. Tai irgi uh, atsispindi mano pranešime. Pirmiausia, tai yra stabilizavimo ir asociacijos susitarimas tarp ES ir Kosovo, kuris įsigaliojo balandžio pirmąją dieną. Ir tai yra pirmąją sutartiniai santykiai tarp ES ir šios jauniausios e, Europos valstybės. Lapkričio 11 dieną, kai aš lankiausi Prištinoje kartu su komisaru Hanu, mes abu dalyvavome, kai buvo paskelbta Europos reformų darbo tvarkė, tai yra kelias įgyvendinti tai, kas numatyta susitarime ir aš tikrai manau ir Kosovo valdžios institucijoms sakiau, kad jie turi rodyti aiškę politinę valią ir ryštą ir gyvendinti visus tos aspektus kelio gairėse, nes susitarimas yra tai, kas teiks paramą piliečiams Kosovė, ypač kalbant apie ekonominę padėtį, darbo vietų kūrimą. Tai yra labai svarbu tam, kad žmonės jaustųsi labiau artimesnį ryšį su valstybe ir kad norėtų likti Kosove ir kurti tą jauniausią valstybę. Kitas dalykas - pasirašymas sus, pagrindų susitarimo dėl Kosovo dalyvavimo Europinėse programuose ir galiausiai susitarimas dėl dialogo, dėl telefonų, skam, kod, telefonų kodo e, taikomo Kosovui. E, E, tai dar turės būti įgyvendinta, bet gan greitai būtent e, tarptautinis Kosovo kodas bus skiriamas Kosovo gyventojams, ne Slovenijos ar kitos šalies kodas bus taikomas. Toliau kalbant apie komisijos žalę šviesą, aišku, viskas priklauso dar nuo dviejų tų rodiklių įgyvendinimo dėl vizų liberalizavimo. Kaip žinia, Kosovas yra vienintelė valstybė iš šešių vakarų Balkanų plėtros šalių, kurios piliečiai dar uh, negali laisvai keliauti trims mėnesiams ES. Tai yra didžiulė problema piliečiams. Ir aš labai džiaugiuosi, kad komisija uždegė žalę šviesą. Dabar esmė ta, kad viskas priklauso nuo pačiu, paties Kosovo. Turi tenkinti jie du rodiklius sienos demarkaciją su Jotkalnyje. Asamblėje turi tai patvirtinti. Aš žinau, kad visi mes žinome, kad buvo daug mm, nesusipratimų dėl to, bet aš abiems vyriausybėms sakau, kad privalote tą padaryti, nes jūsų vyriausybė tai pasirašė, jūs privalote. Irgi tą padaryti, nes ES yra daugybė kitų klausimų, kuriuos turime spręsti. Ir jeigu Kosovas nori pasinaudoti tą žalę šviesą ir patenkinti komisijos sąlygas, tai turi tą ir padaryti. Tas pats pasakytina apie aukšto lygio nusikaltimus ir korupciją. Čia vėlgi turi daugiau pažangos pasiekti vyriausybė, tą galima padaryti greitai ir tas turi būti padaryta greitai ir tada Kosovo piliečiai galės keliauti laisvai. Bet tai yra dvi sąlygos, kurias turi tenkinti Kosovas ir tai aiškiai išdėstau savo pranešime. Aš apgalėstauju, kad yra susiskaldžiusi tokia, yra tokia, tokių polarizacijos apraiškų. Tikimės, kad viskas pasikeis 17 metais. Yra kitų pozityvių dalykų. Teisingumo susitarimas, kalbant apie dialogą dėl Serbijos ir Kosovo, jis irgi turi būti įgyvendinamas, kaip ir kiti dialogo elementai. Mes jau tą minėjome kalbėdami apie Serbijos ataskaitą. Dialogas yra puikus procesas ir aš dėkoju Frederikai Mogeriniai ir jos personalui už tai, kad tai buvo daroma. Uh, ir už ES delegacijų ir ambasadų paramą, bet įgyvenimas irgi turi įvykti ir tą turi padaryti vyriausybės institucijos, nes priešingų atveju niekas nepasiteisins. Ir kitas dalykas - žmogus teisų klausimas, moterų teisės, e, smurtas šeimoje, tai yra labai aktuali problema. Norėčiau pasakyti, kad ir ne tik Kosove, beje, ir kitose regiono šalyse, ir ES tai yra aktuali problema, bet aš apie tai užsimenu ir, ir savo pranešime. LGBTI teisės situacija pagerėjo, yra įstatymai priimti. Antrasis e, e, tas e, pasididžiavimo žygis įvyko, Pride Match. Kosove ir dar vienas labai svarbus klausimas - energetikos strategija. Kosovai reikalinga energetikos strategija, kuri uh, kurioje būtų ir iškasnio kūro mažinimas, anglies ypatingai naudojimo mažinimas, lignatai gali būti naudojami, e, čia sukūrėma nemažai sveikatos problemų, taigi energetikos strategija, veiksmingas energijos naudojimas, įvairūs energijos šaltiniai ir panašiai. Ne, aišku, savo pranešime, ką dariau eilę metų, raginu vėlgi penkias valstybės narės ES, kurios dar nėra pripažinusios Kosovo, pripažinti tą šalį nemažai tų valstybių gan artimai bendradarbiauja su Kosovo įvairiais lygmenimis. Netgi išduoda vizas į Šengeno šalis, taigi jie pripažįsta pasus, reiškia, Kosovo piliečių, bet nepripažįsta pačios valstybės tarptautiniu mastu ir būtų labai svarbu, tai kalbant apie Kosovo galimybės dalyvauti regione ir tarptautiniu mastu, plačiau ir Kosovas, kaip žinia, jau šimt to 13 iš 193 jungtinių tautų valstybių yra pripažintas. Norėčiau padėkoti sekretorieto nariams ir savo darbuotojams, savo frakcijai už paramą ir aš laukiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, su kuriais anksčiau mes irgi vykdėme puikų bendradarbiavimą, taigi laukiu dabar jūsų pastabų ir pasakymų. Ačiū. Dėkoju. Pirmiausia, išklausysime šešėlinių pranešėjų ponas Adaktuson. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Lunaček už profesionaliai atliktą darbą ir gerai subalansuotą pranešimą. Pranešime atsispindi svarbiausi klausimai, kalbant apie europinį Kosovo integravimą nekartosiu to kas, to, kas jau yra pranešime, bet susitelti ties klausimais, kurie yra aktualūs APP frakcijai rūpi labiausiai. Pranešimo projekte trumpai kalbama apie finansinę padėtį šalyje ir nors aš pritariu pranešėjos pasidžiaugsmui tai, kad padidėjo mokesnės įplaukos, bet vis tiek reikia pripažinti, kad šalies ekonominė bazė nėra galimybė surinkti mokesčius, bet inovacijos ir verslininkystė. Punkte, kur kalbama apie kovą su terorizmu, pastebiu, kad pranešėja naudoja terminą smurtingas ekstremizmas. Visame tame punkte tampa aišku, kad problema daugiausiai siejama su ekstremaliu islamizmu. Ir EPP keistą punktą, ne vien kaip simbolinį gestą, bet ir dėl to, kad reikia teisingai suprasti problemos esmę, nes tik tokiu būdu yra įmanoma surasti sprendimų. Vienas konkretus klausimas, siekiant dialogo tarp ES ir Kosovo, yra pavyzdžiui tai, kaip užkisti kelią tam, kad srautai, pinigų srautai patektų į ekstremalių islamistų rankas iš tokių šalių kaip Kataras ar Saudo Arabija. Ir galiausiai norėčiau pakomentuoti ne tokius jau normalius santykius tarp Kosovo ir Serbijos. Buvusio premjero Haradinai areštas kelia klausimų, kadangi tai prieštarauja dviems išteisinimams tarptautinio baudžiamojo teismo skirto buvusiai Jugoslavijai. Ir pono Haradinai areštas reiškia, kad čia Serbija labiausiai pralaimės iš tokio incidento, nes mes e, matome, kad tai nevyksta vakume. Siena Metrovicoje neiškumai dėl teismų, bendros teismų sistemos įgyvendinimo, grėsmė vienašališkam asociacijos e, Serbijos savivaldybių užtikrinimui. Ir taip pat e, Serbija Šiaurės Kosove šventė ortodoksų, ortodoksų kalėdas, tai irgi nėra konstruktyvu ir nieko gero tai nežada. EPP, ponė pirmininkė, pasiūlys pakeitimus, mes optimistiškai esame nusiteikę dėl būsimų pokalbių ir dėrybų ir tikimės, kad pasieksime konstruktyvaus rezultato kaip ir praeitais metais. Dėkuoju. Ačiū. ponas Benifei, Panzerį vardu. Turi umbra. Šešėlinio e, pranešėjo Antonio Pancieri vardu norėčiau padėkoti kolegijai Liūnačiak už puikų darbą. E, pranešime buvo atsižvelgta į pagrindinės pastabas, politinės pastabas dėl Kosovo. stabilizavimo ir asociavimo sutarties sudarimas yra tikrai didžiulis žingsnis į priekį. Na ir pranešime tai yra teigiamai vertinama. Dabar reikėtų sukurti tinkamą platformą tam susitarimui gyvendinti. Dokumente taip pat kalbama apie tai, jog būtina e, ieškoti tvarių kompromisų E, ir su kaiminėmis šalimis. Taip pat yra būtina liberalizuoti vizų režimą. Vis dėlto mes esame dar susirūpinę dėl to, kad dabar e, e, yra įstrigęs susitarimas su Jotkalnyje. Visų režimas galėtų būti liberalizuotas tik tada, kai Kosovas bus įgyventinęs visus reikalavimus, taip pat intensyviai kova su korupcija bei organizuotų nusikalstamumu. Būtina, jog Kosovas laikytųsi e, ir e, jungtinių tautų e, remiamo proceso Apskritai e, mūsų frakcija, o taip pat ir mūsų pranešėjas Pansieri teiks pakeitimų tam, kad būtų galima e, pagerinti tekstą. Mums svarbu, kad būtų e, kovojama su organizuotu nusikalstamumu ir kad būtų geriau derinami darbai tarptų institucijų, kurios kovoja su korupcija. Antra, būtina, būtinos ir ES programos kovoti su radikalizmu. Taip pat reikia ir veiksmų, kurie skatintų dialogą ir, to, ir toleranciją. Reikėtų taip pat daugiau dėmesio ir e, įvairiems projektams, kurie skatintų ekonomikos augimą, taip pat būtina kovoti su jaunimo nedarbu taip pat gerinti švietimo sistemą, taip pat, kad žmonės baigę mokyklas ar universitetus galėtų lengviau susirasti darbą. Taip pat reikėtų užtikrinti ir tai, kad dėl pažeidimų darbo rinkoje žmonės galėtų kreiptis į teismus. Būtina taip pat kovoti ir su diskriminavimu darbo vietoje. Baigdamas, uh, Noriu padėkoti ir savo vardu, ir kolegos Panseri vardu e, e, pranešėjai Liūna Ček ir tikiuosi, kad per artimiausias savaitės bus rasti kompromisai. Ačiū toliau, ponas Makelister. Thank you, uh, Chair. I would also just like to... Ačiū pirmininkė. Aš irgi pirmiausia norėčiau padėkoti poniai Lunačiek už uh, gerai subalansuotą detalų pranešimą e, apie padėtį Kosove. Norėčiau pasveikinti ne tik Kosovą, bet ir Serbijos siekius normalizuoti santykius. Abiejų pusių pasiryžimas įgyvendinti susitarimus, kurie buvo pasirašyti, bandant palengvinti dialogą, yra labai svarbu ir mes turime nusiųsti aišku signalą, būtent, kad dabar turime siekti visapusiško jau pasiektų sutarimų gyvendinimo geroje dvasioje. Ir tai turi būti atliekama laiku. Tačiau praginti abipusės ir Kosovą ir Serbiją surasti naujų dialogo, diskusijų sričių, kad pagerėtų žmonių gyvenimas ir kad būtų normalizuojami santykiai kreipiuosi ir išorės veiksmų tarnybą, kad būtų atliktas abiejų pusių veiksmų įvertinimas, kiek jiems pavyksta e, tenkinti tuos įsipareigojimus. Ponas Pikula. Ačiū. Norėčiau pasveikinti ponę Lunaček, parengus puikų pranešimą, kuris objektyviai nušviečia padėtį Kosove. Tai, kas buvo padaryta ir ko nebuvo padaryta. Aišku, patys svarbiausi dalykai tai yra susitarimo pasirašymas ir reformų darbo atvarkės paskelbimas dėl rekomendacijos e, panaikinti vizas. Kol kas dėja nėra patenkintos sąlygos, tos dvi komisijos keliamos sąlygos. Tai yra susijęs su sienų demarkavimu, su Jotkalnyje puikiai žinome, kokios yra tos sąlygos, tikimės, kad jos bus patenkintos gan greitai ir mes Europos parlamente galėsime ratifikuoti tokį sprendimą ir užtikrinti laisvą e, Kosovo piliečių judėjimą. Kaip parlamentinės delegacijos su bendradarbiavimu su Kosovo pirmininkas norėčiau pasakyti, kad delegacija dirbo puikiai, visi nariai pasisakė per tuos du įvykusius susitikimus, kur buvo uh, patvirtintos taisyklės ir rekomendacijos. Taip pat norėčiau paminėti ir pažangą, kuri buvo pasiekta, kalbant apie santykius su Serbija. Mes telefonu kalbėjomis. Dabar turime telefoninį kodą, atsiprašau, Kosovui. Turime teisės pagrindą, bet vis tiek dar yra daug organizuoto nusikalstamumo, korupcijos, taip pat uh, žiniasklaidos laisvė neužtikrinama ir tai yra kliūtis Kosovo integracijai. Aš tikiuosi, kad išorės veiksmų tarnyba pateiks, nusiūs gerą signalą ir tai jauniausia Europos šalis irgi gaus visapusišką ES paramą. Dėkoju. Mm. Korvin Mikė. Ačiū. Pane Luna čia kalbėjo apie formalumus Kosove, bet man atrodo, kad reali padėtis Kosove yra kur kas sudėtingesnė, negu ji nušviečia savo pranešime. Pakalbėsime apie formalumus. Yra na, tokia analogija daroma tarp Kosovo ir Krymo. Ir Kosovo nepriklausomybė leido Kos, e, Krymui paskelbti nepriklausomybę. Bet čia yra didelis skirtumas. Krymas galėtų būti nepriklausoma valstybė, o Kosovas Tai yra dirbtina valstybė, kurią remia amerikiečiai, remia tarptautinė bendruomenė. Aišku, Krymas turėjo teisę prisijungti prie Rusijos federacijos ir Kosovas turi teisę prisijungti prie Europos Sąjungos, bet reali padėtis Kosove yra labai pavojinga ir aš nesu įsitikinęs, ar mums reikia Kosovo Europos Sąjungoje. Ačiū. Gracias, señor Pertelė. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ulrika Lunaček je zelo zanesljiva poročevalka in ji čestitam za. Labai ačiū, sako ponas Peterle. Ulrika Lunaček yra tikrai labai patikima pranešėja ir aš jai noriu padėkoti už šį pranešimą. Statistikos duomenys apie Kosovą yra teigiami Mes e, paprastai sveikiname e, Kosovą pasiekus tam tikrą pažangą, raginame e, ir toliau tos pažangos siekti. Taip pat reikėtų nepamiršti ir politinės kultūros. Kosovas taip pat turi būti imlus europinėms idėjoms, susitaikymui. Tos pačius žodžius galėčiau pritaikyti ir Serbijai, ne vien tik tais Kosovui. Aš vis dėlto tikiuosi, kad Kosovas padarys e, ir toliau sieks pažangos, perimdamas europinius standartus. Pa, pane Tajon. Fajon, atsiprašau. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Liūnačiak. Visą laiką be galo malonu su ją bendradarbiauti. Aš irgi pritariu jos tikslui siekti, kad Kosovas patektų Europos Sąjungą. Aš e, savo pasisakymo metu apsiribosiu tik vienu dalyku, tai yra bevizis režimas. E, pranešėja teisingai pastebi, kad tai yra didžiulė problema piliečiams ir tikrai apgailestauju, kad mums nepavyko pasistumėti prieki per pastaruosius mėnesius siekiant bevizio režimo. Žinome, kokį sprendimą prieėmė Kosovo teismas kaip pranešėja apie bevizį režimą Kosovui, galiu pasakyti, kad per pastaruosius mėnesius ir savaitės mes tikrai nemažai e, padėjome Kosovo institucijoms įgyvendinti keletą likusių reikalavimų, tai yra ratifikuoti sustarimą dėl sienos su Jotkalnyje ir taip toliau. Suprantu, kad sienų klausimas jautrus, Bet aš norėčiau pasinaudoti progą ir dar kartą paraginti Kosovo institucijas paspartinti procesą, nes Europos parlamente yra galimybė pasistumėti prieki. Ir aš tikrai tikiuosi, kad ta galimybė bus pasinaudota. Kaip jau buvo sakyta, tai tin svarbu jaunimui, nes bevizis režimas jiems atveria daug durų. Ačiū. Ponas Kukan. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešėju, šiuo pranešimu, kurį parengė paneliūna Čiak. Buvo tikrai investuota daug darbo rengiant šį pranešimą. Vis dėlto kitaip negu kad kiti kolegos, aš tikiuosi, kad 2017 metai bus tie metai, kuomet Kosovas ir toliau uh, stengsis judėti savo keliu link ES. Aš tikrai tikiuosi, kad įsigalios ir asociavimo bei e, stabilizavimo sustarimas. Aš norėčiau kreiptis e, į Europos parlamento narius, į parlamento narius ir paraginti juos ir e, paraginti juos renkti nuolatinius reguliarius susitikimus ir posėdžius. Taip pat yra būtina išspręsti sienų klausimą su Jotkalnyje. Taip pat dar nemažai reikia padirbėti kovant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Ir taip pat vis dėlto tam reikia didžiulės politinės valios. Ir aš tikiuosi, kad Kosovo politikai prisims atsakomybę. Aš taip pat norėčiau paraginti Kosovo politikai E, institucijas, o taip pat ir Kosovo vadovus tęsti Belgrado Prištinos dialogą ir gyvendinti jau pasiektus sustarimus. Ačiū. Ačiū ponui Kukan. Dabar Europos komisija, prašom. Thank you very much. Uh, uh dear Mrs. Lunacek, again, dear... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Lunačiak už šią rezoliuciją apie Kosovą. Europos komisija pritarė tam, kas parašyta šiame pranešime. Mes irgi esame labai susirūpinę dėl politinės padėties Prištinoje. Ir manau, kad tai kels nemažų iššūkių 2017 metais. E, Būtinai būtų susitarta dėl sienų su Jotkalnyje, taip pat ir su serbų uh, E, bendruomenėmis Kosove. Aš tikiuosi, kad visos šalis įsitrauks į konstruktyvų dialogą ir vykdys reformas. Tai padėtų priartinti Kosovą prie ES ir pasinaudoti esančiamis galimybėmis, kurias atneša e, asociacijos ir stabilizavimo susitarimas. Tai yra puikus pagrindas tolimesniam politiniam dialogui ir glaudesniems ekonominiams santykiams ir tuo sustarimu reikėtų maksimaliai pasinaudoti. Praėjusiais metais Kosovo vyriausybė paskelbė reformų planą. Tai yra puikus instrumentas, norint geriau išnaudoti stabilizacijos ir asociavimo susitarimo duodamas galimybes. Mes remiame reformų planą reformų darbo atvarkę. Dėl vizų liberalizavimo. Labai svarbu, kad e, Kosovas ratifikuotų sustarimą dėl sienų su Jotkalnyje ir toliau kovotų su korupcija bei organizuotų nusikalstamumu. Tik tuomet vizų liberalizavimas gali tapti realybę. Na ir taip pat norėčiau paminėti, jog neseniai buvo pasiektas susitarimas, kurio dėka Kosovas galės naudotis įvairiamis ES programomis. Tai padės užtikrinti glaudesnius ryšius tarp ES visuomenės ir Kosovo visuomenės. Mes ir toliau e, remsime Kosovą ES lėšomis ir tikimės, kad tos lėšos pasieks įvairius visuomenės sluoksnius. Mes taip pat norėtumėm, kad Mes taip pat tikimės, kad tai padės, kad tai pabrėž mūsų įsipareigojimą arba pasiryžimą ar toliau remti Kosovą šiam vykdant reformas 2017 metais. Būtų čia dabar ponia Šuica, nes aš ją pamiršau. Ačiū, kadangi aš esu ir e, bendro komiteto santykiam su Kosnovu ir Bosnija Hercegovina nariai, e, man ši tema labai rūpi. Nieko ypatingo pridurti negaliu. Visi sutikome, kokia yra padėtis yra Graikijoje ir aš norėčiau padėti poniai Lunačiek, rengiant tokį profesionalų puikios kokybės pranešimą. Jis jau parengtas. Jo projektas jau parengtas. Yra pasiekta nemažai E, pas, gerų mm, pasiekimų, pavyzdžiui, stabilizacijos asociacijos sutarties pasirašymas ir taip pat yra kodo, telefono kodas suteiktas, tačiau suprantame, kad ne viskas dar padaryta, reikia tenkinti kai kurias bazinės sąlygas. Aš žinau, kad nėra labai paprasta ratifikuoti sutartį dėl sienų demarkavimo, pavyzdžiui, tarp Kosovo ir Jotkalnijos. Tai E, yra vis tik tai viena iš sąlygų. Aš džiaugiuosi, kad jūs kreipiatės į valstybės narės, į penkias jų ypač, kad būtų pripažinta Kosovo nepriklausomybė, Europos taryba paragino Kosovą tapti stebėtojų parlamentinėje asamblėje Europos taryboje ir Tai yra dar vienas pripažinimo ženklas ir e, kvietimas Kosovui dalyvauti Europos tarybos veikloje. Taip pat matau, kad po sutarties su Kosovu visiško įgyvendinimo, o tas sutartis jau pasirašyta, bus pasiekta ženklių rezultatų. Aš taip pat manau, kad politinė scena turėtų būti mažiau polarizuota ir turėtume toliau siekti, e, kad Kosovo ES perspektyva išliktų. Ačiū ir aš taip pat noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams ir e, kalbėjusiesiems iš mūsų jungtinės delegacijos su Kosovu ir Jotkalnyje. E, visi kalbėjome apie Kosovo pažangą siekiant ES narystės. Dėkoju kolegoms iš tarybos, komisijos ir išorės veiksmų tarnybos už tai, kad e, taip skatiname valstybę eiti prieki ir priartėti prie bendros ES. Aš labai lauksiu jūsų pakeitimų norėčiau pasakyti, jeigu jūs nieko prieš, e, šiek tiek pajokaudama, kad prašyčiau neprirašyti per daug, kad mano darbas nebūtų labai sunkus, bet pateikit svarbių pakeitimų. Na, o rimtai kalbant, aš labai laukiu jūsų pakeitimų. Man atrodo, kad vis dar išlieka uh, E, šiame dokumente momentų, kuriuos galėtume pakoreguoti ir aš labai lauksiu, kad jūs juos išskirsite, po to galėsiu su jumis paposėdžiauti, padiskutuoti ir tikiuosi pats parengtas geras pranešimas. E, ir tikiuosi, kad Kosovas mūsų pranešimai vertins kaip juos remianti, bet ir kritikuojanti e, ten, kur tai reikalinga, nes draugai turi kritikuoti vieni kitus, nes kitaip draugystė neišlieka. Ačiū, ponė Lunačiak. Norėčiau priminti, kad pakeitimų teikimo terminas toks pat kaip ir su Serbija. Sausio 18 diena, 12 valanda. O dabar galime pereiti prie paskutinio mūsų darbotvarkės klausimo. AFET nuomonės, bendra diskusija apie Europos komisijos biudžeto įgyvenimo patvirtinimą ir išorės e, veiksmų tarnybos 2015 metų biudžeto įgyvenimo patvirtinimą. Norime du pagrindinius punktus E, aptarti kartu. Pristatydamas noriu pasakyti, kad priimant šį e, dokumentą AFET komitete buvo prašoma labai atidžiai išanalizuoti, kaip Europos fondai yra paskirstomi. Taip pat reikia vengti supaprastinimo, simplifikavimo. E, mes turime ir pripažinti Europos politikos pagrindinius prioritetus. Žiūrėkime, kad pranešėjas subalansuotai pažiūrėjo į šį klausimą, sutelkė dėmesį į pagrindinės problemas ir pasveria e, kontekstą taip, kaip reikia. Išorės veiksmų tarnyba, pavyzdžiui, e, praėjusią savaitę iškėlė tam tikrų problemų, e, paminėjau kai kuriuos praeities prezidentus, bet supraskime, kad viską turime vertinti skirtingo aplinkybėse, bendrame kontekste ir žiūrėkime, kaip viskas veikia skirtingose valstybėse. Pranešėjas ragina, kad ypatingai įgaliotinė turi biudžeto komitetui atsiskaityti ir e, paaiškinti, kaip e, Europos išorės veiksmų tarnybos personalo tam tikros kategorijos pateisina savo funkcijas tam tikrose delegacijose. E, mes dabar suteiksiu žodį ponui Lyts, kuris pranešėjo vardu kalbės. Kaip jūs sakėte, aš perskaitysiu šį tekstą pono Balčyčio vardu. Norėčiau pristatyti pagrindinės šios nuomonės e, gairės. E, joje yra kalbama apie Europos komisijos ir vykdomųjų agentūrų biudžeto įgyvenimo patvirtinimą 2015 metams. Nuomonės yra pabrėžiama, kad vis tik tai ketvirtojoje kategorijoje 2015 finansiniais metais e, klaidos marža audito rūmų nuomonė nespadidėjo lyginant su 2014 metais ir dabar siekia 2,8 procento. Antras dalykas, vis tik tai, tai yra mažiau negu uh, paklaidos lygis nustatytas kitose kategorijose, nepaisant to, kad Europos išorės veiksmų uh, veiks projektai, planai yra vykdomi labai sudėtingomis aplinkybėmis kai kuriuose valstybėse. Uh, Taip pat yra remiamas Europos audito rūmų ataskaitos išvados ir pabrėžiama, kad komisija įgyvendino penkias iš septynių rekomendacijų, kurias Europos audito rūmai pateikė 2012 ir 2013 metų ataskaitose. Taip pat raginame Europos komisiją, kad būtų įmamasi veiksmų įgyvendinant dviejų pagrindinių rekomendacijų gyvenimą. Ponas Balšytis pateikė dar du pakeitimus, kurie leistų išbaigti šią nuomonę dėl uh, E, bendros e, saugumo ir užsienio politikos misijų. Taip pat pranešėjas dėkoja e PP šešėlėm pranešėjai ponai Predai už pateiktus pakeitimus trečiai daliai ir naujai šeštai, naujuosias 6A ir 6B punktus, kurie labai gerai išbaigė šią nuomonę. Ačiū. Muchas gracias y le voy a dar la palabra al señor McAllister que va a hablar en nombre. Labai ačiū. Dabar žodis ponui McAllister. Pone pirmininkė, labai ačiū. Aš pono Predos, kurio nėra šioje salėje vardu, norėčiau perskaityti tokį pareiškimą. Visų pirma, atsiprašau, kad negaliu dalyvauti šiandienos diskusijoje dėl biudžeto įgyvendinimo 2015 metais patvirtinimo. Taip pat noriu padėkoti pranešėjui už labai išsame pranešimo nuomonę. Dvi jas, tiesą sakant, aš kaip APP e šešėlinis pranešėjas patikiu nedaug pakeitimų. Kalbant apie uh, Europos komisijos 2015 m. biudžeto gyvenimo patvirtinimo nuomonę. Mes e, džiaugiamės, kad Europos audito rūmos e, ataskaitoje įvardintos konsulta, e, rekomendacijos dėl sustiprinto bendradarbiavimo su Vakarų Balkanų administracija buvo į, paim, priimtos domen E, ypač mes turim kalbėti apie paramos teikiamos Vakarų Balkanams atsakingą panaudojimą. 20 pakeitime yra e, kalbama apie ES paramą Moldovai ir Ukrainai ir ES komisija yra raginama visapusiškai panaudoti uh, sąlygas ir svertus tų valstybių atžvilgių, stebint vykdomų reformų įgyvendinimą. Uh, E, mes e, suprantame, kad yra teikiamas rekomendacijos dėl ES biudžeto įgyvendinimo Vakaro Balkanuose ir tikimės, kad jūsų komitetas tam pritars. Dėl Europos išorės veiksmų tarnybos biudžeto 2015 metams įgyvendinimo aš patikiu du nedidelius pakeitimus, abiejose jis yra kalbama apie ES delegacijų darbą, jų aktyvesnę darbą, e, aktyvesnę veiklą atstovaujant ES trečiosiuose šalise ir apie deramą ES delegacijų personalo uh, kvalifikacijos kelimą. Taip pat kalbame apie pastatų eksploatavimą. Aš e, lauksiu diskusijos su šešėliniais pranešėjais ir žiūrėsime, kaip bus balsuojama dėl nuomonės projekto. Ačiū, ponė Makalisteri. Dabar Europos komisijos atstovai. Pirmiausia, išorės politikos e, generalinio direktorato atstovas. Um, Ačiū kalbant apie penktąjį punktą pranešimo projekte, nuomonės projekte, norėtumėme pabrėžti tai, kad bendros saugumo gynybos politikos misijos ir jų auditavimas pagal 60 finansinio reglamento straipsnį yra tas procesas, kuris užtrunka šiek tiek ir dėl to, kad kontekstas yra labai sudėtingas visų tų misijų, kurios, kur, kuriame jos turi veikti. Dabar yra keturios misijos, kurios tenkina 60 straipsnio reikalavimus ir tai yra didžiausia e, bendros saugumo gynybos politikos dalis. Kosovas, Afganistanas, e, Gruzija ir COPS Palestinoje. Toliau tęsiamas darbas, e, kad dvi likusios misijos irgi atitiktų Nigeri, Nigerija ir Istor misijos. Toliau, kalbant apie kitas likusias misijas, trys misijos RAP jų, um, Ukrain, Ukraina ir Malis. Jos turėtų parengtos pra, pradėti ir tuo turėtų būti pradedamos. Toliau Libija. Misija Libijoje nėra įmanoma dėl, to, dėl saugumo padėties. Reikalinga tinkamai įvertinti šios misijos uh, galimybės. Taigi tiek norėčiau paplėšti, kad darbas vyksta, tęsiamas ir mes esame linkę atsižvelgti auditorumų rekomendacijas ir jas įgyvendinti. Ačiū. Toliau Endrija, Endrikė Garcija. Ačiū pirmininkė, dėkoju komiteto nariams Mes vertiname subalansuotą pranešėjo pristatymą, vertinant e, galima klaidų lygį nuomonės projekte. Mes sutinkame su to, kaip viskas yra pristatyta. Tiesa, kad klaidų lygis stabilus, bet daugiau nei 2 procentai marginalaus lygio. Ir taip pat pripažįstame, kad sudėtingame kontekste turime dirbti ir dėl to klaidų lygis stabilus yra gerokai mažesnis nei klaidų lygis, tarkim, kitose politikos rytise. Ir netgi jeigu viršėjame tos 2 procentus, vis tiek manome, kad einame teisinga linkme. Turime tikrai visų ženklų, kalbant apie EFKO, klaidų lygis e, pastaraisiais paskaičiavimais rodo, kad e, krenta per pastarosius ketveris metus 2,2 procento, dabar, dabartinis yra klaidų lygis. Dabar Taigi mes tikimės, kad einame teisinga linkme, taip pat džiaugiamės e, pozityviu auditorumų vertinimu, kalbant apie rekomendacijų, ankstesnių metų rekomendacijų gyvendinimą. Kaip žinia, rekomendacijos, auditorumų rekomendacijos yra svarbus indėlis stiprinant mūsų kontrolės sistemą. Dėl to pritarėme visoms e, rekomendacijoms šiais metais ir džiaugiamės, kad audito rūmai pozityviai įvertino tą jau atliktą darbą dėl rekomendacijų, ankstesnių rekomendacijų gyvendinimo, dauguma rekomendacijų yra laikomos visapusiškai gyvendintos, viena beveik e, daugelį, daugelį aspektų gyvendinta. Kalbant apie naudos gavėjų išlaidų patikrinimą, mes žinome, kad egzistuoja tokia problema ir mes artimai dirbame siekdami iš, išsiaiškinti tas problemas ir buvo imtasi jų priemonių, tai atsispindi ir tame fakte, kad rekomendacija yra laikoma įgyvendinta daugeliu aspektų. Dabar mes siekime peržiūrėti techninę užduotį, ne tik kalbant apie išlaidų patvirtinimą, bet ir visų auditų atžvilgių, atsižvelgiant į kokybės reikalavimus, kurie turi būti pritaikomi, tam, kad tos priemonės būtų naudingos ir padėtų mums sumažinti klaidų lygį atliekant tokius sandorius. Dėl kitų dalykų gal perduosiu žodį kolegai iš didžiai nie. Prašau. Ačiū. Tuomet žodis Kristofer Minov iš nie generalinio direktorato. Ačiū. Esame dėkingi už galimybę mūsų generaliniam direktoratui pasiaiškinti dėl to, kokia yra dabartinė situacija, dėl likutinės klaidų vertės. Uh, pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad ši problema yra susijusi su specifiniu valdymo moduliu. Ne, kai kalba eina apie netiesioginį valdymą naudos gavėjoje, kur taikomas specifinis, specifinė priemonė pasiengimas narystiai, tai patenka į mūsų generalinio direktorato portfelį. Tiesa, kad Europos audito rūmai identifikavo 2015 metų metinėje ataskaitoje tam tikrų problemų šioje naujoje sistemoje ir padarė išvadas dėl to, kad klaidų lygis nėra galbūt e, tikslus. Ir tam, kad išspręstumėme tą problemą, mūsų generalinis direktoratas pasitelkė kitus šaltinius, kaip yra paaiškinta 15 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje. 16 16 metų metinėje ataskaitoje. Nie generalinis direktorius dabar atidžiai atsižvelgia į auditorumų rekomendacijas dėl to, kaip yra skaičiuojamos likutinės klaidų vertės. IPA ir kitų programų atveju, kai yra netiesioginio valdymo situacijos e, su šalimis naudos gavėjomis. Ir mes čia sustipriname procedūras ir parengėme veiksmų planą ir Štai kokiu priemonių ėmėmės pagal tą veiksmų planą. Pirmiausia, sutartys į juos dažniausiai čia susijusios su kaiminystės priemonė, IPA, taip pat tiesioginių tiesioginių valdymų, visa tai buvo išplėsta įtraukiant ir IPA IMBC 2. Antras dalykas mūsų generalinis direktoratas Kroatijoje, Turkijoje ir buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje peržiūrėjo tai, kaip veikia audito institucijos ir atliko iš naujo tuos auditus. Ir trečias dalykas, be kita ko, išorės auditoriai buvo pasamdyti, kad jie atliktų papildomus generalinio direktorato auditus, būtent Turkijos ir būsios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atšvilgių ir taip pat daugiau sandorių e, mėginių buvo paimta tikrinimui audito metu. Taip pat reikia priminti, norėčiau priminti, kad e, komisaro Han klausimo metu Europos parlamente, lapkričio 8 dieną, praeitais metais, audito rūmų narys, ponas Lamark, minėjo, kad audito rūmai džiaugiasi mūsų generalinio direktorato patvirtintais veiksmų planais ir uh, yra tikimasi, kad e, tokiu būdu bus galima 2016 metais tiksliau įvertinti likutinę e, klaidų vertę. IPA ir kitų priemonių atžvilgių ir mes visapusiškai atsižvelgėme į auditorumų kritiką. Ačiū. Pa, pa, pabaigai pakviesiu išrėsės tarnybos atstovę pasisakyti. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju parlamento nariams už šiandienį susitikimą ir už galimybę atvykti ir pakomentuoti. Mes išorės veiksmų tarnyboje labai daug reikšmės skiriame biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrai ir nuomonių, nuomonėms, kurios pateikia įvairūs komitetai, ypatingai AFET komitetas, kuris labai didžiai stebi, kaip vykdomi išorės santykiai ES. Mes manome, kad yra puikia galimybė mums kaip institucijai įvertinti ir suprasti, ką reiktų patobulinti, parodyti siekiai vykdyti gerą finansinę praktiką ir taip pat parodyti, ko pasiekė mūsų institucija. Ir šiame kontekste džiaugiuosi galėdama dar kartą pabrėžti, kad išorės veiksmų tarnyba gali pademonstruoti mažą klaidų lygį, mažiau nei 2 procentai. Tokia institucija kaip mūsų institucija tai yra didžiulis pasiekimas ir mes toliau sieksime to tikslo per kitus ateinančius metus. Audito rūmai iškėlė faktiškai dvi problemas, išsakė dvi pastabas ir pateikė dvi rekomendacijas dėl pirmiausia vietos e, agentų samdymo delegacijose. Tai yra labai sudėtingas klausimas delegacijoms, nes kartais 300 žmonių, pavyzdžiui, siekia tų pareigybių. Tai tiesa, kad reikia kažkaip suderinti tas procedūras ir atsižvelgti, kaip sakė pirmininkas, e, e, subalansuotai į tą sritį, Toliau kalbant apie viešų pirkimų procedūras, išais veiksmų tarnyba, kaip ir praeitais metais, 2015 metais buvo svarbi institucija ir 50 viešo pirkimo sandorių buvo patikrinta auditorumų. Gavome puikių žinių dėl pirkimų procedūrų aukštos vertės. 35 tūkstančiai eurų, tarkim, dėl tokių sandorių nebuvo išsakyta jokių pastabų. Auditorumų pastabos daugiausia buvo susijusios su vidutinės ar nedidelės vertės sandoriais. Taigi mes, aišku, labai rimtai tai atsižvelgiame ir bandysime įspręsti tas problemas per ateinančius metus, galbūt tikslingiau, daugiau paramos gaunant iš tabų. Tai yra būtent išais veiksmų tarnybos tokia e, specifika, kad dirbame 129 valstybėse ir dirba įvairūs skyriai ir mes siekiame ko galima geresnių rezultatų ir toliau sieksime ir atsižvelgėme auditų rūmų pastabas labai atidžiai. Kaip sakė pirmininkas 2017 m. biudžeto procedūros, e, procedūroje kartu su parlamentu mes bandysime išspręsti personalo problemas, būtent užtikrinti pusiausvyrą tarp valstybių narių atstovų ir oficialių, o, o, ir pareigūnų iš institucijų. Jeigu ten, kur yra to disbalanso, mes tik norėčiau priminti, kad santykis tarp valstybių narių diplomatų yra toks, koks yra nustatytas išorės veiksmų tarnybos teisės akte. Tačiau, kaip žinia, yra tam tikrų disbalansų, kiek yra atstovų, pavyzdžiui, delegacijų vadovų pozicijose. Būtent daugiau valstybių narių diplomatų yra tokiuose pareigybėse. O žvelgiant į, pavyzdžiui, vidutinės grandies e, pareigūnus, tai ten daugiau yra pusiausviros. Taigi mes sieksime išspręsti tą problemą bandysime užtikrinti rotavimo, mobilumo galimybės ir bandysime taip pat atsižvelgti pirmiausia į nuopelnus atrankos procesuose. Ir gal dar viena mintis. Mes susidurime su panašiais sunkumais išorės veiksmų tarnyboje, esame didelė institucija, tačiau gan jauna institucija. Ir tai yra institucija, kuri turi dirbti su tikrai didžiuliais iššūkiais ir kaip ir daugelis kitų institucijų. Gal tų išteklių pas mus yra šiek tiek mažiau, bet e, dirbame tikrai sudėtingoje saugumo aplinkoje, dėl to mums ir yra labai neramu, būtent turime užtikrinti reikiamą saugumą delegacijoms ir aš tik tai dar norėčiau pasinaudoti šią galimybę, galimybę ir padėkoti parlamentui už tą paramą, kurią gavome. Uh, 2017 metų biudžeto procedūroje, taigi galėsime tuomet sustiprinti apsaugą delegacijose ir matyt teks ateitie dar grįžti e, pas jūs su papildomais prašymais, taigi dėkoju dar kartą visai jūsų skiriamai paramai mūsų išorės veiksmų tarnybai. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad balsuosime dėl nuomonės sausio 21 dieną. Baigiame šiandienos posėdį. Kitas postis vyks 24 dieną čia Briuselėje. Ačiū.